po Strasbūro, po mūsų paskutinio posėdžio ten 25 ar 6 balandžio mėnesį nevyko nieko ir dėl to nebuvo patvirtinta jokių skubos tvarka naujų rezoliucijų. Taip pat e, norėčiau šios dienos posėdžio pradžioje pareikšti užuojautą aukų artimiesiems ir mūsų bičiuliams Indonezijoje, kur Surubajos mieste įvyko, kaip žinote, išpoliai šios savaitės pradžioje. Buvo įvykdyti išpoliai prieš e, krikščionių bažnyčias ir policijos būstinę. Tad dabar Indonezijos e, demokratiniams iškovojimams ir religiniai tolerancijai kyla grėsmė dėl netolera, tokio netolerancijos ir smurto protrukio. Mes dabar galvojame apie visus nukentėjusiosius ir, ir jų šeimas. Taip pat e, žinote, jog vakar vyko labai rimtų dalykų gazos ruože. Dabar nenorėčiau pateikti šių įvykių vertinimo dėl e, Junktinių valstybių ambasados inauguravimo Jeruzalėje. Tai padarysime vėliau ir kitame posėdėje, tačiau tai, kas įvyko gazos rože, yra iš tikrųjų labai rimtas dalykas. Izraelio karinės e, pajėgos neproporcingai e, reagavo. 50 žmonių žuvo, apie 3 tūkstančių sužeista, paminėkime aukas tylos minutę. Merci, euh, Président. En fait, euh, euh, j'ai demandé la parole parce que la... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš paprašiau žodžio, nes e, kartu su e, kai kuriais kolegomis iš AFET komiteto ir iš e, tarparlamentinių ryšių su Pietričių Azija nariais mes lankėmės Indonezijoje praeitą savaitę ir kaip tik tai mes e, ten diskutavome apie tą grėsmę, kuri iškyla piliečiams toje valstybėje, kalbėjome apie ekstremizmą, kurio apraiškas mes matome ir jūs minėjote tos išpolius. Tačiau per mūsų susitikimus buvo sakoma, kad iš esmės nieko nevyksta, šitie įvykiai yra atskiri įvykiai, iš esmės padėtis stabili, e, islamo įstatymai taikomi, kad, e, kaip matome, padėties vertinimas iš tikrųjų labai paviršutiniškas. Aš manau, kad e, Debriefingų metu mes turėtume vertinti padėtį labai rimtai ir kritiškai. Taip, be jokios abejonės, ponė Prėda. Jeigu nėra kitų e, komentarų, tuomet e, pereiname prie keitimosi nuomonėmis su Maroko karalystės nacionalinės e, žmogaus teisų tarybos pirmininku Drisu El Jazamiu mes pasikvietėme poną Eliazami dalyvauti šiame posėdėje ir keistis nuomonėmis žmogaus teisų klausimais. Labai džiaugiamės ir dėkojame jam, kad sutiko dalyvauti mūsų posėdėje. Ponas Elzami ir e, e, atstovavęs pilietiniai visuomeniai, COP22 yra e, Teisingumo ir susitaikymo komisijos narys, žmogaus teisų e, komisijos e, narys ir daugelio kitų organizacijų narys. Manau, kad jums bus pateikta nemažai klausimų šiandien ir jūs turėsite atsakyti tas klausimus E, klausimus, tačiau prieš suteikdama žodį savo kolegoms norėčiau dabar suteikti žodį jums, kad jūs apibūdintumėte susidariusią padėtį Maroke. Maždaug 10 minučių jūsų kalbėjimo laikas. Ja. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū ponios ir ponai parlamentarai, kad leidote, paskirėte laiko nuomonėmis apsikeisti. Aš labai norėčiau visiems Jums padėkoti ir pasakyti, kad mano vadovaujamas žmogaus teisų komitetas yra nacionalinė žmogaus teisų institucija ir šiandieną 121 nacionalinė žmonių teisų in, in, in, institucija įeina į jį, 77 akredituotos yra jos turi A statusą, tai yra jos, plural, jos yra pluralistinės institucijos, nepriklausomos nuo vykdomosios valdžios ir patikimos savo veiksmuose. Dabar norėčiau parodyti, kaip vystėsi žmogaus teisės mano šalyje ir aš tikiuosi, kad e, teisimai, klausimai bei atsakymai leis pasigilinti labiau į mūsų aptariamą temą. E, labai norėčiau pasigilinti į, į šį klausimą, kad e, kovo pirmą Maroko e, valstybės žinios vadinamos publikavo žmogaus e, su žmogaus teisėmis susijusi dokumentą, kuris sako, kad dabar jau mūsų institucija uh, taps tokia institucija, kuri užsieima prevenciją, siekiant užkardyti kelią įvairiems žmogaus teisų pažeidimams bei padėti žmonėms, e, kurie yra, sus, e, kurie yra atsidūrę sunkioje situacijoje, jeigu jie yra neįgalėjai arba panašiai. Taigi žmogaus teisų srityje turėjo būti išpildoma įvairių dalykų ir jie jau dabar yra išpildyti. Jūs esate parlamentarai ir jums turbūt bus įdomu išgirti, išgirsti, kad ten e, mes turime trijų lygių sąveikos sistemą tarp parlamento ir e, žmogaus teisų komiteto. 2012 metais mes priėmėme Belgrado taisyklės, kurios e, E, reguliuoja santykius tarp parlamento ir mūsų institucijos. E, mes pasirašėme supratimo memorandumą 2014 e, metais. Pagal šį susitarimą 14 kartų klausėme, parlamentas klausė mūsų nuomonės. Taigi Mes į mus kreipė, kreipėsi buvo 14 kartų ir pagal mūsų turimus skaičius išeina taip, kad ir, pirmi, ir, ir aukštie žemėjai parlamento rūmai maždaug 30 atvejų kreipėsi į mus klausimo ar patarimo. Dar viena mintis, kurią norėjau pasakyti. Jeigu pabandysime apibendrinti E, apibendrinti e, konstituciją, 2000 metų konstituciją, ji yra labai, e, sakykime, pažangi, bet apskritai balansas, kalbant apie situaciją, nėra nei teigiamas, nei neigiamas, jis yra kažkur per vidurį yra nubalsuota beveik dėl visų įstatymų, tačiau dėl kai kurių įstatymų dar reikia balsuoti, o būtent dėl teismų, kurio, e, kurie yra priklausomi tik tais nuo e, Teisingumo ministerijos, kad ir, sakykime, teisėjo instancija lygiai taip pat e, teisėjai yra renkami. Antras dalykas, prieš metus buvo sukurta nuo Teisingumo ministerijos nesukur, e, nepriklausoma prokuratūra. E, buvo balsuota dėl teisėjų statuso, visa eilė įstatymų yra, dėl e, prieigos prie išsilavinimo, dėl kovos su smurtu prieš moteris tačiau dar nenubalsuota dar, e, nenubalsuota dar dviejų tekstų. O būtent, ir mes dėl to labai apgailestaujame, o būtent tai yra e, baudžiamasis kodeksas ir baudžiamosios procedūros kodeksas. E, baudžiamasis kodeksas jau buvo nubalsuotas e, žemutiniuose rūmuose, tačiau vyriausybėje dėl jo balsavimas šiek tiek stringa. Gana paradoksalu diskutuoti yra apie baudžiamąjį kodeksą tuo tarpu, kai nėra sukurtas baudžiamojo proceso kodeksas. Taigi, aš manau, kad mums tikrai reikia vienu metu dabar gal, kalbėti, diskutuoti ir apie vieną kodeksą, ir apie kitą. Taip pat mes turime balsuoti dėl gero valdymo ir dėl įtraukiančios, dalyvaujančios demokratijos. Dėl, e, pa, pavyzdžiui, buvo toks uh, tokią iniciatyvą, kuri buvo skirta kovai su smurtu prieš moteris, viskas, dėl visko buvo nubalsuota, tačiau kol kas, e, kalbant apie įvairią diskriminaciją, apie e, korupciją, apie konkurenciją, e, mums trūksta institucijų, kurios galėtų sukontroliuoti, kaip įvairūs nubalsuoti įstatymai yra įgyvendinami. Dar vienas dalykas, kurį norėjau greitai paliesti. Jūs puikiai žinote, kad šiais metais Maroke vyks valstybių vadovų konferencija, e, kur bus kalbama apie, e, pabėgėlių, e, apie pabėgėlius ir apie migraciją. Taigi, aišku, kad informacija keisis vyriausybė su parlamentu ir ta informacija mūsų formo metu bus paviešinta. Maždaug prieš porą savaičių mes e, pateikėme pirmosius dokumentus, taip pat e, rinkosi ir Afrikos vadovų taryba e, rinksis, atsiprašau, tai yra e, numatyta gruodžio mėnesį. Pabaigai norėčiau pasakyti tris dalykus susijusius su socialiniais dalykais, su socialinė visuomenė e, Maroke. Kas leis turbūt geriau įsivaizduoti, kas pas mus vyksta. Pirmiausia, ką noriu pamatyti, paminėti, tai yra intensyvios diskusijos, kurios vyksta Maroko visuomenėje, sakykime, dėl e, mirties bausmės, dėl palikimo, dėl individualių laisvių, dėl e, minties ir religijos laisvės. Taigi matote, E, šiame pasaulio regione šie klausimai yra labai jautrūs ir vyksta dabar jau viešos diskusijos. O kadangi tai yra viešos diskusijos, tai leidžia sustiprinti demokratiją. Aišku, kartais kyla labai didžiulė polemika, tačiau e, tai yra visai sveika visuomenės reakcija. Antras dalykas, ką norėčiau palieksti, e, tai yra socialiniai protestai ir įvairūs judėjimai su tuo susiję. Jūs tikriausiai žinote, kas įvyko neseniai Žeradaro mieste, e, kad štai kad ir dabar Maroko visuomenėje e, labai jaučiamas kai kurių įmonių ir kai kurių produktų boikotavimas. Taigi kampanija sėkminga ir iš jos matome, kad kyla mažiausiai du klausimai. E, kaip sutaikyti e, valstybę ir visuomenę? Šiandieną matome, kad visuomenė protestuoja, kitaip tariant, kyla visuomenės samoningumas. E, marokiečiai galvoja, kad jie turi turėti teisę į e, teisę į teisų turėjimą, turi turėti teisę į teisų turėjimą. E, e, dar vienas klausimas kylantis e, yra socialiniai ir socialiniai klausimai susijęs su politika. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti yra aktyvus Maroko visuomenės vaidmuo politinėme gyvenime, politinėse diskusijose dėl pagyvenusių asmenų, dėl AIDS, dėl priklausomybės nuo narkotikų. E, dabar matome, kad, vis, kad valstybės institucijos šiais klausimais nelabai ką gali pasakyti, tačiau šiais klausimais pradeda labai domėtis ir brusdėti visuomenė ir tai yra tokios rytis, kurios kelia naujas problemas, na ne, ne tai, kad naujas, bet tokias problemas, kurias Maroko visuomenė nori spręsti. Dėkuoju už įžanginį žodį. Na, o dabar. Uh... E E, trijoms minutėms suteiksiu žodį ponui Nikolas e, Bulk. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamento nariai. Manau, kad e, mes savo raštu puikiai suprantame, kokie yra iššūkiai, kokie yra svarba tų dalykų, kurie buvo dabar pakomentuoti pranešėjo. Visi šitie iššūkiai kyla esant nestabiliai padėčiai visame regione ir esant e, tam tikram istoriniam e, paveldui. Esant tokiai padėčiai mes e, turime imtis kritiškų kritinių kartais e, priemonių, tačiau taip pat e, konstruktyvių priemonių padedami Maroko vyriausybei. Ir e, mūsų įsipareigojimus puikiai atspindi mūsų santykiai su nacionalinė žmogaus teisų taryba Maroko. Šie santykiai buvo labai konstruktyvūs ir turiningi iki šiol, aišku, tai yra daugelypiai santykiai. Mes visuomet rėmėme šią organizaciją, šią komisiją ir palaikome su ją reguliarius santykius įvairiais lygmenimis. Tais atvejais, kuomet į mus kreipiasi Europos parlamentas dėl tam tikrų individualių klausimų, tai mes e, tuomet susisiekėme su šia taryba prašome papildomos informacijos ir paprastai gauname išsamius e, atsakymus. Aišku, rengiantis rinkimams įvairiems, taip pat mes bendradarbiaujame su šita organizacija, e, konsultuojamės su e, šia taryba, taip pat dėl vakarų Saharos įvairių e, aspektų. Tad, e, kaip sakiau, iš tikrųjų tie santykiai yra labai turiningi, jie vyksta per mūsų delegaciją Rabato mieste. Ir, aišku, mes sieksime ir toliau remti šią žmogaus teisų tarybą per regioninės e, komisijas vakarų Saharoje. Iki šiol Kaip sakiau, mūsų dialogas buvo plėtojamas e, reguliariai, tačiau pastaraisiais metais dialogas tarp ES ir Maroko e, dėl visiems žinomų priežasčių nevyko taip intensyviai, e, kaip mes pagėdautume, bet mes norime aktyvuoti tą dialogą, siekiant e, normalizavimo santykių ir siekiant tos santykius e, intensyvinti e, toliau, jau yra einama ta linkime ir nuo šių metų antrojo pusmečio tie santykiai turėtų tapti glaudesni ir intensyvesni. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį kolegoms. Septyni kolegos užsirašė, kalbėjimo laikas dvi minutės ir nedaugiau. Visų pirma, ponas Prėda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad dalyvauja ponas Jėzami. Mūsų e, komiteto posėdėje. Kalbant apie Magribą, yra iš tiesų labai daug klausimų, kuriuos norime ir galime apsvarstyti. Mes puikiai bendradarbiaujame su Maroku žmogaus teisų srityje. Ir progos pasikalbėti turėjome ne tik čia, tačiau ir Maroke. Kiekvieną kartą kiekvieną kartą mes e, e, diskutuodami kiekvienu klausimu e, susidurdavome su puikia aplinka ir geranoriškumu. Norėčiau pasakyti, kad kai kada mes labai neteisingai vertiname šią šalį. Tačiau kalbant apie nacionalinę žmogaus teisų tarnybą, tarnybą tai ji žengia labai e, didžiulį žingsnį į priekį, kad tas vertinimas būtų geresnis ir teisingesnis. Mes matome, kad apskaitai Marokas yra išimtis ir ši nuo vykdomosios valdžios nepriklausoma institucija tampa vis labiau konsoliduota. Ji e, vis labiau ir labiau uh, įgauna įtaką e, tarp įvairių institucijų šalyse, tą norėčiau pabrėžti. Dar kartą norėčiau padėkoti Jums už dalyvavimą. Ponas Arena. Pone, atsiprašau. Ačiū e, pirmininkė, ačiū ponui Eljazami. Ezami. Mes jau turėjome progos susitikti su jumis ir pasikalbėti ne tik apie žmogaus teisės, bet ir apie moterų teisės. E, e, kalbant apie Maroką, tai iš tiesų situacija be galo įdomi e, žmog, įstatymų leidimo srityje, tačiau kalbant apie moterų teises, jos ir toliau neramina Maroke sakykime, kad ir darbo rinkoje mažiau negu 20 moterų, moterų dirba mažiau negu 27 procentai. E, moterys vis dažniau ir dažniau e, gauna diplomus, baigia mokslus, tačiau kuo daugiau mokslų moterys išeina, tuo mažesnės galimybės joms įsidarbinti. Didžiulis, e, ir, didžiulė grėsmė yra Maroke dėl smurto nukreipto į moteris. Aišku, yra įvairių priemonių E, yra stengiamasi prastumti įstatymą, žinau, kad yra e, sumuštų moterų išklausimo centrai arba jų prieimimo centrai po to, kai nukenčia. Taigi Maroke e, visai neblogai yra stumiamasi į priekį su įstatymais, tačiau kalbant apie įstatymų įgyvendinimą, čia tikrai dar yra kur tobulėti, sakykime, kad ir ankstyvos vedybos, e, E, kaip e, elgti. E, Marokė labai daug dabar yra tų ankstyvų vedybų, kai, yra, kai, kai vedasi nepilnamečiai, tai yra susijęs su religiniais dalykais. Tačiau visą tai reikėtų aišku suderinti su egzistuojančiu įstatymu ir padaryti, kad to nebūtų. Taigi mes matome, kad įstatymas sako vieną realybę yra kitokia. Mes matome, kad čia yra dvi skirtingos e, vizijos, kalbant apie moterų teises. E, bet abiems yra dabar sunku. Vieną viziją paremė e, konservatoriai, Alezui, El Jezui, Jezui. Tos moterų asociacijos nėra aktyviai remiamos, nors kaip ir reiškiama valia jas labiau paremti, ar yra kažkokiu tai realių žingsnių numatyta, kad tai būtų galima įgyvendinti? Labadiena, džiaugiamės, ponė, kad jūs atvykote į mūsų parlamentą, į mūsų posėdį. Mes dažnai kalbame apie ES ryšius su Maroku ir manome, kad Marokas yra labai svarbus mūsų partneris ir mes tikrai domimės progresu, pažangą, kurią daro Marokas visose srityse, ypač E, žmogaus teisų apsaugos srityje. Jūs nepaminėjote, vengėte paminėti vakarų Saharą kaip specifinę problemą susijusią su žmogaus teisėmis Maroke. Ir nenorėčiau įtraukti jūs į diskusijas apie politinius klausimus arba jūsų poziciją. Aš neklausiu, kokia yra jūsų pozicija kalbant apie Europos teisingumo teismo sprendimus dėl vakarų Saharo statuso, tačiau yra šie du Europos teisingumo teismo sprendimai. Taigi tikėkime, kad bus politinis sprendimas surastas e, ir bus tartutinė parama sprendžiant šitą problemą ir ar jungtinėse tautose su jų pagalba ar be jų pagalbos, bet bus išspręsta vakarų Saharos ir jo žmonių problema. Aš norėčiau užduoti Jums konkretų klausimą. Ponios Asvari Klot Madžin e, atvejais, aš tikiuosi, kad ištariu pavardį teisingai. Ši ponia jau tęsia bado streiką jau beveik keturis mėnesius ir ji reikalauja, teisės aplankyti savo vyrą, kuris yra įkalintas Marokė, Marokos valdžios ir jos vyras Namasfar yra įkalintas iki galvos galvos kartu su kitais Saharo žmogus teisų gynėjais. Aš norėčiau pasakyti, kad yra daug žmonių šitame parlamente, kuri mano, kad šitas teismas buvo neteisingas ir neteisėtas. Taigi aš klausiu jūsų, ar jūs žinote apie šį ponios Klod Asfarį Manžin atvejį ir ar jūs užėmėte kažkokią poziciją? Ar palankė jo žmogus teisėms ar ne? Ačiū. E, Norėjau veržėti. Pone Veržyje. Dėkuoju, pone pirmininkė. Dėkuoju e, pranešėjui. Aš tave galiu vadinti turbūt Dris, nes iš tikrųjų mes esame labai senai pažįstami, net e, negaliu pasakyti kiek metų, nes turbūt atrodytume labai seni, jeigu pasakyčiau. Man atrodo, tavo pasisakymas buvo labai subalansuotas. Galbūt tu ne viską apėmėjai savo kalboje, ir aš kai kurios aspektus e, iš pastarųjų paminėsiu. Man tą pasisakymę trūko informacijos dėl ekonominių ir socialinių teisių nepakankamo įgyvedinimo, taip pat dėl informacijos dėl baudžiamojo kodekso vakarų e, e, Saharos kontekste ir judėjimas E, nebuvo paminėtas. Šis regionas yra e, vienas iš e, pačių neturtingiausių Afrikos regionų. Aš netyčia pasakiau Prancūzijos regionų, sako kalbėtoja. E, Tas regionas susiduria su kolonializmo pasiekmėmis. Rorif e, šio klausimu. Lorif yra vienas iš pačių neturtingiausių e, Maroko regionų. Maroko institucijos e, bando įgyventi savo įsipareigojimus gerindamas e, jo padėtį. Prieš kurį laiką aš susitikau su Irako atstovais ir tuomet e, Maroko spauda ir Maroko institucijos e, mane dėl to labai kritikavo. Aš galiu pasakyti, jog tai yra ne nepriimtina, nepriimtina nei mums, nei valdžiai, tai, kad tai būtų elgiamasi su, Europ, su Europos parlamento nare. Aš e, galiu taip kalbėti, turiu tam teisę, tačiau labai gerbiu institucijas, kuriuose mes dirbame. Uh, Aš ne, neorganizavau jokių kažkokių tai e, posėdžių, e, bet e, organizavau posėdžius su opozicijos atstovais, kaip ir su Benali e, Tuniso atveju. Kodėl aš tai pasakoju? Ogi noriu papasakoti viešai, kas įvyko. Teisės profesorius iš Prancūzijos dalyvavo tame posėdyje ir pačiame jo pradžioje E, bandė padaryti viską, kad sugriautų tą posėdį. E, po to, e, kaip sužinojau, jis buvo, po to sužinojau, kad jisai buvo išleidęs Elasado biografiją, kurioje gyrė režimą ir aš visai, ir jam visai buvo nepriimtina, kad uh, Liepiu jam nutilti ir išėti iš salės, jisai piolė prie spaudos, beje jam dėkoju, kadangi tokiu būdu išpopuliarino taip tą susitikimą, kaip aš net nesitikėjau. Kodėl aš tą sakau? Ogi todėl, kad šalia to mes matome, e, kokia yra demokratijos bei e, žodžio laisvės koncepcija. Ir matome, kad čia yra problemų. E, labai daug, 500 e, žmonių e, areštuota buvo, iš jų daug nepilnamečių, jie apkaltinti terorizmu, šalies skaldimu gavo didžiulės kalėjimo bausės, kai kurie žurnalistai Maroko buvo areštuoti, kai kurie užsienio žurnalistai buvo areštuoti, pavyzdžiui, e, Guardian arba France 24 žurnalistai buvo suimti ir išsiųsti iš šalies. Aš matau, kad daug e, pažangos padarė uh, Marokas e, ir tikiu tą pažangą, dar labai skiriasi teisiniai tekstai nuo praktikos, tačiau manau, kad labai daug nevyriausybinių e, organizacijų ir taip pat Amnesty International labai domisi ir labai nerimauja dėl to, kas vyksta Maroke e, su žmogaus teisėmis, su kalbos laisvė. E, aš manau, kad e, tai yra tokia sritis, kurioje mes neturime prarasti budrumo. Norėčiau paprašyti jūsų ir e, jūsų, ponė pirmininkė Panzerį, surenkti kitą posėdį su nevyriausybinėmis organizacijomis, kad galėtumėm labiau subalansuotai e, kalbėti, pasverti savo visus argumentus, kaip kad ir anksčiau galėjome tą padaryti ankstesnėmis progomis. Dėkoju, Barbara. Dėkoju pirmininkė, dėkoju ponė Eliasami už jūsų pasisakymą. Labai gerai, kad jūs galėjote pranešti, kad Marokas ratifikavo keletą konvencijų kaip mm, kovos su kankinimu konvencija, bet aš taip pat norėčiau užduoti klausimą apie jų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, jūs turite gerą konstituciją, o konstitucijoje yra visai lė nurodyta pagrindinių laisvių, kaip pavyzdžiui, žodžio laisvė, e, susirinkimų laisvė. Mes tikrai pritarėme tam, sveikiname tai, kai jūs anksčiau kalbėjote su mumis. Bet e, taip pat yra ir jungtinių tautų specialistas pranešėjas ir žmogus teisų tarptautinės organizacijos, kurios kalba, kad praktiko e, Maroke garantuoti šitas laisvės toli gražu nėra gera kad iš tikrųjų tos teisės yra nepaprastai dažnai pažeidžiamos. Ir iš tikrųjų yra FIDH pranešimas, parengtas dokumentas, kuris taip pat rodo, kad sąlygos piliečių visuomenė ir žmogus teisų organizacijom dirbančioms Maroke e, sąlygos ženkliai pablogėjo ir jiems taip pat yra sunku registruoti organizacijas arba renkti veiklą, jie, juos persekoja policija. Ar galėtumėte pakomentuoti tai? Ir ar taip pat galėtumėte pasakyti, ką jūsų institucija praktiškai daro, kad e, spręstų šitas problemas, su kuriomis susiduria NVO registruojantis ir tuomet, kai jos yra blokuojamos, kad valdžia neleidžia joms e, vykdyti savo darbą. Amnesty International, Human Rights Watch, Watch mm, atstovai darbuotojai buvo išvaryti iš Maroko ir šios dvi organizacijos negali dirbti šalyje. Ar jūs, jūsų institucija padarė ką nors, kad šios mm, žmogus teisų tarptautinės organizacijos galėtų grįžti ir toliau dirbti Maroke. Jūs pristatymė sakėte, kad vyksta diskusijos Maroke dėl socialinio teisingumo ir e, tai, kad reikia, reikia gerbti socialinės ekonominės teisės. Manau, kad tai yra labai pozityvu ir kolegos kalbėjo apie, e, apie situaciją TIF regione. Taigi, kaip jūs matote šitą judėjimą e, RIF ir kaip jūs galite tarpininkauti kaip institucija tarp valstybės ir protestuotojų? Ir atskiri asmenys iš socialinių e, judėjimų, RIF, tai yra Nasat Savcavi, kuri patyrė valdžios e, e, spaudimą ir jūs galėtumėte ir tai pakomentuoti. Žmogaus teisų gynėjų darbas yra labai svarbus ir jūsų šaliai, ir mes e, Europos parlamente stebime, ką jie veikia. Norėčiau daryti nuorodą į du atvejus - Mustafa Dainini ir Aisis Bučič, taip pat Amini Lahkalach mes kalbame apie socialinės ekonominės ir kultūros teisės. Jie buvo įkalinti vienas dešimčiai mėnesių, kitam buvo skirtas, skirta vienų metų įkalinimo būsmė. Ar jūs darote ką nors, kad padėtumėte šitiems žmonėms? Ir taip pat klausimas išorės veiksmų tarnybai, ar jūs sekate šituos individualius atvejus, e, žmogaus teisų gynėjus, ar jūs lankote juos kalėjime ir stebite jų judėjimą. Ir dar yra vienas atvejis, viena byla, nes praėjusį mėnesį buvo arestuotas Sini Alebdini Erari. Jis e, nuvyko į savo tėvo laidotuvės Marokė, jis yra Maroko žmogaus teisų asociacijos narys. Ir jis buvo vienas iš narių kuriejų, taigi jis e, grįžo į Paryžį, nes bijojo, kad bus suimtas, jis grįžo į E, į šalį, kad dalyvautų laidotuvėse ir jis buvo suimtas oro uoste. Kokia yra jo e, situacija? Ir taip pat, ponė Aržysad, prisimenu pas, pastarosius debatus su jumis, buvo labai įdomu, bet e, buvo susitikimas žmogus teisų komitete ir jūsų institucijos, ir Maroko spauda paliko salę, kai buvo diskutuojama e, NVO ginančių žmogus teisės Marokė klausimas. Manau, kad tai nėra gražus žingsnis ir reikėtų išklausyti visas pusės, nes e, nepriklausomai NVO darbas irgi labai svarbus ir mes turim pakankamai laiko ir šį klausimą svarstyti. Dėkoju. Eh, eh, Norėčiau paprašyti kalbėti trumpiau, ponės Argentinį. 20 oktober 2016. Dėkoju, pirmininkė. Nuo 2016 spalio situacija blogėja. E, tie sukilimai vyriausybėje yra labai malšinami, areštuojami žmonės, taip pat jie neišleidžiami iš kalėjimo. Jų dabar ir, ir, ir dabar yra ten daug. Jūsų organizacija 17 metais pasakė, kad tai yra e, kankiniai nukentėję nuo demonstracijų. E, užsienio stebėtojams labai sunku patekti į Liurif. Parlamento nariai taip pat prieš keletą savaičių negalėjo ten patekti, regionas yra blokuojamas, e, Kai kurie žurnalistai įkalinami ten, taip pat ir žurnalistai iš Maroko, jie negali nušviesti tikros situacijos, kasgi ten tame regione Lorif vyksta. Aš žinau, kad e, anksčiau buvo taip, kaip dabar pasakoju, norėtume, norėčiau, kad pristatytumėte, kaip dabar ten viskas vyksta dabar. Kaip yra e, dirbama, kad pagerėtų kalin, kalinamųjų sąlygos, kad jie būtų apskritai išlaisvinami ir kaip Maroke yra užtikrinama e, demonstracijų laisvė. Pane Miranda, ačiū pirmininkė, e, dėkoju Jums, e, ponas e, Jazami, kad atvykote į parlamentą, ne pirmas kartas. Parlamente mes labai rūpinamės dėl Sahadawi klausimo ir dėl kankinimų. Praeitais metais buvau stebėtoje rabate, kai e, buvo aptariamas teisiamųjų, nuteistųjų klausimas, e, buvo labai nemažai skirta ES fondų, kad būtų išspręsta ta problema? Ar e, jūs domitės e, e Ar jūs domitės dabar išnykusio mm, e, žmogaus teisų aktyvisto klausimo? mes iš Europos parlamente, parlamentarai parašėme laišką, laišką Makronui, kad jis pasidomėtų prancūzijos pilietės situaciją, kuri ištekėjo už pono Sahadawi ir negali nuvykti į Maroką. Mes norėtumėm sužinoti, koks, kaip sprendžiamas yra Saharos klausimas ir santykiai su e, nevyriausybinėmis organizacijomis. Pat norėtumėm e, išsiaiškinti, kodėl kai kuriems nariams, kurių pavardės e, labai padrikai paminė kalbėtoje, E, draudžiama įvažiuoti į Maroką. Žodžiu, mes labai sunerime dėl tos situacijos. Aš pati esu iš Galicijos. Mes e, neseniai buvome susitikę su žmonėmis e, pabėgėlių stovykloje labai sunerime esame dėl tų žmonių, kurie bėga iš jūsų šalies. Mes neturime nieko prieš jūsų šalį. Mes matome, kad, Euro, kad Marokas siekia būti demokratišku. Čia aš nekalbu Ispanijos vardu, nes Ispanijoje irgi labai nemažai įvairių, įvairių problemų. Tačiau Mes norime, kad e, Maroke esančios problemos būtų sprendžiamos. Mes norime sužinoti, kokius žingsnius daro Marokas siekiant e, e, ratifikuoti situaciją prieš kankinimą, kaip Marokas siekia pagerinti moterų padėtį, kaip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 Ar galėtumėte atsakyti taip arba ne į ponės Laugbiler klausimą? Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū, pirmininkė. Aš atsakyčiau taip. Tačiau ne e, į konkretų klausimą, nes nelabai atsimenu tų dviejų minėtų atvejų. Aš tiesiog norėčiau įsigilinti dar labiau į juos prieš galėdamas atsakyti galutinai. Mes buvome, jeigu mes būtume buvę informuoti apie tuos du atvejus, mes tikrai būtume kreip, kreipęsi į žmogaus teisės, siekdami išsiaiškinti, kokiagi yra tų žmonių padėtis. Aš manau, kad ir žinau, kad tokie žingsniai e, iš mūsų pusės visą laiką būdavo vaisingi, kai prašydavo informacijos, tai ją ir gaudavome. Mm, e, nacionaliniai Nacionaliniai žmogaus teisų komitetai ir mūsų komitetas e, labai puikiai visada bendraudavo, o dabar apie jūsų tuos du paminėtus atvejus aš tikrai neprisimenu, būtų gerai, jeigu primintumėte. E, aš e, manau, kad mes pateiksime jums visą medžiagą, visus dokumentus, kad galėtumėte susipažinti giliau su šitais aspektais. Dabar žodis vėl pranešėjai, tačiau uh, E, dabar turėsite mažiau nei 10 minučių, kadangi nebeturime laiko, bet bandykite atsakyti į pateiktus klausimus. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už klausimus ir norėčiau dar kartą pasakyti, jog e, mūsų e, komisija atsirado 93 metais po vienos konferencijos sprendimų. Yra visiškai normalu, kad mes dabar sprendžiame žmogaus teisų klausimus Marokė, kaip ir bet kurioje kitoje valstybėje. Mes turime siekti, kad būtų apsaugotos visų ir ginamos visų žmonių teisės visur. Todėl man tie klausimai e, nėra kažkokie provokuojantis ar, ar nepatogus ar panašiai. Yra uh, speciali programa, kurią dabar įgyventina mūsų nacionalinė žmogaus teisų e, e, komisija ir mes plėtojame partneristės santykius su įvairiais partneriais e, šioje srityje ir iš tikrųjų norime elgtis kaip partneriai šitais klausimais savo valstybėje. Mes pradėjome reformų procesą, mes žinome, kokių problemų esame turėję dėl žmogaus teisių 7-ame, 8-ame e, praeito amžiaus e, dešimtmetyje. Bet žinome, kad dar daug liko ką padaryti mums toje srityje, ypač e, vakarų Saharoje, Al-Wazima regione kartu su Marie Kristin mes iš tikrųjų jau senai dirbame, daug metų Aš e, esu nekarta komentavęs vakarų Saharos klausimus. 17 metų spalio pabaigoje, kai buvo nužudytas prekybininkas, ten mes įkūrėme regioninę komisiją specialią e, tame regione, kuri praktiškai kiekvieną dieną uh, palaiko ryšį e, su e, su jo e, šeima atliekant e, tyrimą. 17 metų lapkričio mėnesį buvo siūlyta šitos dalykus išdėstyti Facebook'e, kadangi šeimas kreipėsi į mus iš karto po arešto. Vyko tam tikrų e, demonstracijų tuo metu, taip pat tačiau viskas vyko taikiai. Ir e, tai jau yra labai dėlis pasiekimas, kad e, tokios demonstracijos galėjo vykti taikiai. Paskui, kai buvo išpolių e, ir kuomet e, buvo sukeltas gaisras e, policijoje, tai aš nenoriu komentuoti tų dalykų, tačiau nuo areštų e, pradžios 500 žmonių buvo sulaikyti iš pradžių. Aš jums pateiksiu. Paskui galiausiai 283 e, e, asmenys buvo E, sulaikyti, tarp jų buvo ir nepilnamečių. 41 nepilnametis e, buvo tarp jų ir jie yra specialiuose e, jaunimui skirtose centruose dabar. Tos šeimos galėjo pasinaudoti advokatų paslaugomis, šeimos gali naudotis e, mūsų komisijos apmokamų autobusų, kurio gali vykti į Kasablanką ir kitur. Mes nuolat susisiekėme su e, įkalintais asmenimis. Mes, aš šiandien nenorėčiau daugiau komentuoti tų dalykų, mes laukiame, kad e, teismo procesas baigtųsi, bet aiškiai galime teikti, jog e, nepaisant to, kad tai yra labai izoliuotas regionas, jis nėra pats neturtingiausias, beje, kaip buvo pasakyta e, anksčiau, vis dėlto vyksta tam e, tikri e, teigiami poslinkiai socialinėje ir kitose platmėse. Maroko piliečiai nori socialinio teisingumo ir tai yra normalu. Mūsų valstybei iškyla tam tikrų iššūkių, mes turime tos iššūkius atremti kartu su ES tiek dvišalių pagrindų, tiek ir daugia šalių pagrindų. Čia kalba sukasi, kita ko ir apie mūsų jaunimą. Mes manome, jog ES Sąjungai tenka prievalė padėti tokioms valstybėms kaip Marokas ir Tunisas, kur politinės reformas dar uh, nebaigtos ir kur vyksta ekonominės e, plėtros reformos. Šiuose dviejose sritise šiais dviem klausimais mes iš tikrųjų turime diskutuoti su ES ir mes turime siekti, kad dalyvaujamoji demokratija būtų vystoma. Aš e, manau, kad e, dalis tų žmonių, kurie dabar yra teisiami, jie iš principo būtų galėję dalyvauti tokiuose dalyvaujamosios demokratijos struktūrose ir galbūt būtų buvę įmanoma viso to išvengti. Toliau e, vakarų Saharos e, aspektai dabar vyksta, kaip jūs žinote, politinis e, procesas. Aš visiškai neseniai buvau sustikęs su ponu Keller. Mes turime dvi regioninės komisijas, kurios e, dirba dviejose miestuose ten. E, poniai Galicijos e, deputatai norėčiau taip pat pasakyti, jog yra daug tarptautinių dokumentų, be kita ko ir jungtinių tautų, kuriuose sveikinami poslinkiai kurie vyksta dabar. Pone, pone Mogherini, jungtinių tautų generalinis sekretorius, žmogaus e, teisų komiteto e, e, vadovas ir, ir dar daugelis kitų yra tinkamai vertinę tos poslinkius ir mūsų komisijos darbą tenai. Kadangi jūs man pateikėte klausimą dėl tų e, asmenų, kurie yra teisiami. Jie yra teisiami ne todėl, kad jie gynė žmogaus teisės. E, Maroko represinės e, struktūros visiškai sulygino su žeme. Visą tai yra nufilmuota, yra visi reikalingi do, do, do, dokumentai. E, buvo visiškai nuo žemės paviršiaus e, e nuš, nušluotas pabėgėlių stovykla. Ir būtent dėl to tie asmenys yra e, teisiami. Įstatymai e, buvo beje pakeisti, kad jie galėtų būti teisiami civilinėme teisme, o ne karinėme e, teisme. E, Na ir teismo sprendimas yra toks, koks yra, tačiau kaip ten bebūtų, mes su, su tais asmenimis susisiekėme, visą laiką palaikome su jais ryšį. Pone Maža, noriu pasakyti, kad 74 e, ir 75 straipsniai numato, kad e, e, turi būti užtikrinama teisė aplankyti e, e savo vyrą. 74 ir 75 Maroko įstatymą reglamentuojančio kalėjimų veiklą e, straipsniai. Tad e, ta teisė yra numatyta ir jinai turi būti užtikrinama. Keturis kartus jinai negalėjo susitikti su savo e, vyru. Aš susitikau su ją ne vieną e, kartą. Mūsų e, ataskaita dėl zig yra šiame USB rakte ir galima susipažinti su jo turiniu. Pone Rena taip pat pateikė esminės svarbos e, klausimą, tai yra lygybės, e, šių lygybės klausimas. Aišku, kad Maroke jaunimo klausimas bei e, lygybės aspektas yra esminės svarbos klausimas. E, aišku, yra padaryta jau daug pažangos, tačiau vis dėlto dar ir yra tam tikros diskriminacijos, tam tikro diskriminavimo. Maroko moteris, kaip ir vis, visos moteris pasaulyje, dabar e, daug aktyviau siekia aukštojo mokslo, daug daugiau jų gauna aukštojo mokslo diplomą. Ir jų skaičius e, institucijose taip pat e, didėja, Mes e, esame parengę ataskaitą šituo klausimu. Aišku, mes norime, kad Maroko vyriausybė e, šį klausimą traktuotų kaip prioritetinį klausimą, lyčių lygybės klausimą ir jaunimo integravimo klausimą. Kitas e, labai svarbus aspektas. Šiandien Marokas turi apsispręsti lygiai taip pat kaip ir Tunisas ir kitos mūsų regiono valstybės. Kaip mes turime gyvendinti tas reformas per trumpą laiką? Demokratizavimo procesas užtrunka kartais keletą amžių. Mes negalime sauliaisti, kad tai užtruktų taip ilgai. E, ir mes e, turime siekti tų reformų ne todėl, kad kokia nors im imperinė valstybė nusprendė, kad taip reikia. Tai turi būti mūsų pasirinkimas. Mes suprantame, kad mums reikės galbūt keleto dešimtmečių toms reformams ir šiam š, dialogo šiais klausimais platmėje mums reikia partnerių. Aš manau, kad e, e, Europos parlamento nariai turėtų stiprinti savo ryšius e, su jų Maroko kolegomis. Maroko parlamentarais. Aš manau, kad parlamentinio bendradarbiavimo gilinimas yra būtinybė šiandien. Tad tiek būtų ir atsiprašau, kad taip ilgai kalbėjau. Štai tas USB raktas, kurį aš jums minėjau su e, ataskaita. Galite susipažinti su ją. Pirmininkas, aš manau, kad e, iš tikrųjų šita diskusija buvo labai turininga ir pateikti klausimai ir atsakymai į juos tai įrodo. Mes e, parašysime laišką Maroko institucijoms ir paminėsime ten tos moters, kuriai nesuteikiama teisė aplankyti savo įkalintą vyrą e, atvejį, nes čia kalba sukasi apie tam tikras teisės, kurios įtvirtintos e, Maroko įstatymuose, tačiau jos realiai nėra užtikrinamos. Jums, e, aišku, tenka labai svarbus uždavinys, ponė Elijazami, e, kadangi jūs turite akcentuoti tos žmonių teisių klausimus, o jie iškyla e, kasdien minėtame kontekste. Pone Veržė atsakė, kad e, šių metų antrajame pusmetyje mes rengsime diskusiją su nevyriausybinėmis organizacijomis ir bandysime užtikrinti, kad ta diskusija būtų kaip įmanoma gilesnė ir išsamesnė. Dėkuoju visiems. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto.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 kolegos, galime pradėti nagrinėti tolimesnį klausimą esantį mūsų darbo tvarkėje. Tai yra tyrimo tikslinės sankcijos asmenims už sunkius žmogaus teisų pažeidimus, poveikis, tendencijos ir perspektyvos ES lygmenių pristatymas. Klara Portela iš Valencijos universiteto profesorė yra mūsų tarpe ir ji mums pristatys pagrindinius elementus savo studijoje. Ji papasakos, kokios yra jos rekomendacijos bei išvados, kurios gali įtakoti ES politiką, kuria siekiama pagerinti sankcijų prie, nukreiptų prieš fizinius asmenis efektyvumą. Labai trumpai, nes aš suprantu, kad mes šiek tiek vėluojame, taigi aš pirmiausia norėčiau uh, peržvelgti, kokia yra teisinė dimensija, kokios yra sankcijos taikomas asmenims, kuries yra pažydė žmogus teisės, paskui kalbėsiu apie politinę dimensiją ir paskui tarsiu keletą žodį, žodžių apie už ir prieš ar reikėtų taikyti Magnitskio įstatymą. Na, visų pirma, tikslinės sankcijos prieš asmenis. Kalbant apie tikslinės sankcijas asmenims, tai yra jau ilgalaikė es praktika. Ir jos taikomis dažnai ir yra tikslinių sankcijų tipas yra e, turto išaldymas arba vizų atšaukimas, tokios yra priemonės taikomos. Tai yra dažnai taikoma priemonė ir galime pasakyti, kad nepriklausomas sankcijos yra, yra tikrai labai dažnos. Kai dėl tikslinių sankcijų, jos skiriasi nuo vadinamų e, comprehensive sanctions, tai yra visatimančių sankcijų e, ir draudžiama e, keliauti, jeigu, pavyzdžiui, tas tikslinis asmo yra ar paprastas asmo ar visa šalis. Ir siekiama sumažinti mm, jų tuos daromą žalą. Netgi jeigu kalbam apie tikslinės sankcijas, mes galime daryti skirtumą ir skirtingas diskriminacijos lygų, lygmuo, lygis. Manome, kad tikslinės sankcijos prieš asmenys yra labiausiai diskriminuojančios, labiausiai tikslinės, grįžčiausios sankcijos. Taigi peržvelgime, kokia yra teisinė dimencija. Sankcijos prieš asmenys yra taikomas remiantis 215 e, e, SSV straipsnių ir e, sankcijų taikymas prieš asmenys sukūrė sunkumų e, Europos Sąjungai ir tai prasidėjo nuo ką sprendimo 2008 metais. Tikiuosi, jūs girdėjote apie šią bylą. Ir mm, buvo patikta byla Europos Sąjungos teismui iki 17 metų, kai dėl ribojančių priemonių jau tos bylos pakeitė e, konkurencijos bylas, kadangi tai yra antros pagal dažnumą nagrinėjamos bylos es teismuose. Tai yra antrasis pagal svarbą klausimas, antrasis pagal svarbą iškinys teismuose. Kas kelia nerima, kalbant apie, apie šį, šią tendenciją, tai ne dėl to, kad yra daug, daug bylų, bet po Kadį bylos taryba pralaimėjo maždaug du trešdalis visų bylų ir tais atvejais teismas pasisakė už e, ieškinio pateikėjus, bet neseniai e, nuo 13 metų e, situacija pasikeitė ir taryba dabar laimi maždaug pusę visų bylų. Koks yra teismo procesų poveikis, kalbant apie sankcijas prieš asmenys. Na, kas yra aišku, kad yra tikrai didesnis pagristumas ir yra siekiama tiesiog pateikti e, rimtą bylą, rimtus įrodymus e, byloje ir taip pat yra tendencija apibrėžti aiškius kriterijus ir aiškinti kriterijus plačiau, vėlgi siekiant vengti rizikos, kad bus patiktas naujos, naujai iškiniai teismai. Kai dėl politinės dimensijos, turiu pasakyti, kad ES dažnai taiko sankcijas kaip atsaką į sunkius žmogus teisų pažeidimus e, šalia ES ir e, kartu su jų, JAV. Aišku, yra tarp Bruselio ir Vašingtono yra šiek tiek tokie skirtumai. E, taip pat yra labai glaudus bendradarbiavimas tarp Briuselio ir Kanados ir sankcijos yra taikomas drauge. Jeigu žiūrėsim į sankcijas dėl žmogus teisų pažeidimų, na, matome, kad pagrindimas ir sankcijų skaičius, skaičinių sankcijų dydis už žmogus teisų pažeidimus yra didelis, bet tai nėra e, didžiausias ir svarbiausias, svarbiausia priežastis, dėl kurios taikomos sankcijos. Ir mes peržvelgę šitą praktiką galim pasakyti, kad nuo 95 metų ES atsa, pateikė atsaką kaip visų draudimą ir Nigerijos atveju po to, kai buvo nužudyti daugelis aktyvistų. Kiti svarbus atvejai yra sankcijos taikomos Baltarusijai 2004 metais dėl asmenų dingimo, nes dingo trys parlamento nariai ir žurnalistas. Neseni, naujesni atvejai apima į, į Iraną 11 metais, Burundis ir Venezuela. Tos sankcijos buvo taikomas per pastarysiais porą metų Tai kam taikomos sankcijos? Galime daryti skirtumą tarp tokiu atveju daugiausia asmenų esančių sąraše yra susijusios su oficialiomis valdžios įstaigomis. Taip pat didėja tendencija ir e, hierarchijoje esančių e, asmenų e, atvejai, kurie, kurie patenka į juodą į sąrašą. Kai dėl veiksmingumo, tikslinių sankcijų veiksmingumas yra panašus į tą, kokį pasiekia visapmančios sankcijos. Ir veiksmingumas yra 20-20 procentų maksimum, tačiau nepaisant šios tendencijos, kad yra sankcijos taikomos individualiai, bet vis dėlto matoma, kad yra atitiktis ir ne visi atvejai yra susijęs su žmogus teisų pažeidimais. Įdomu pažymėti šiuo požiūriu, kad e, iš Baltarusijos išvarytas aktyvistas teigia, kad sankcijos yra labai veiksmingos, saugant šitos aktyvistus, kol jie buvo sulaikyti. Ir Andrei Stanikov netgi teigia, kad es sankcijos ko gero išgelbėjo jam gyvybę. Šioje skaidrėje matome Andrei Stanikov liudijimą, kuris teigia, kad tuo metu, kai jis buvo įkalintas, daug kas pasikeitė ir ES grasino sankcijomis ir žmonės bijojo patekti į juodą į sąrašą. Taigi, kai tik tai ES pradėjo taikyti e, tas sankcijas e, verslininkų atveju, kurie buvo artimi Lukašenkai, o gero tai paskatino juos išlaisvinti Sanikovą. Ir galiausiai paskutinis dalykas tai yra galimybė taikyti Magnitskio aktus yra JAV Magnitskis teisės aktas, kuris buvo patvirtintas 12 metais, po to, kai buvo atskleisti kankinimo atvejai ir Sergejus Magnitskis, kuris buvo įkalintas, jis e, mirė kalėjime, o jis buvo atskleidęs e, Rusijos korupcijos atvejus ir tie, kurie atsakingi už Magnitskį žūtį, buvo įtraukti į juodąjį sąrašą. Tie asmenys, kurie pateko į sąrašą, jiems neleidžia patekti į Junktinės valstijas ir negali mm, dalyvauti finansų rinkoje Junktinėse valstijose. Po to buvo priimtas naujas teisės aktas, vadinamas Global Magnitsky Act, ir jis taikomas tarptautiniu mastu šios teisės aktų koncepcijos labai panašios, bet nekalba vien tik tai apie Rusiją, dėl to vadinasi teisės aktas global, globalus. Ir 13 asmenų yra patekę į šį juodąjį sąrašą. Čia matome, e, kokios šalis yra patvirtinusios Magnitskio sąrašą kai dėl Europos teritorijos matome, kad visos trys Baltijos valstijos mm, patvirtino Magnitskio teisės aktus, Junktinė karalystė ir praėjusiais metais e, Kanada e, patvirtino panašų teisės aktą. Taigi, kok, jeigu žiūrėsime, kokie yra už ir prieš, taigi, kas teigiamo bus tai patvirtinus Magnitskio sąrašą? Na, vienas iš privalumų bus tai, kad Magnitskio sąrašas bus e, susijęs, tai yra atsies žmogus teisų pažeidimus su, su kitais, pažeid, nuo kitų pažeidimų, tai yra esminis teisės akto aspektas. Magnitskio sąrašas numato tikslai, tikslės, tikslingas sankcijas ir um, Nosal 2016 metais teigia, kad iš Rusijos 143 milijonų žmonių tik tai 18 asmenų paveiks šitas sąrašas. Taip pat muzikos sąrašas turi grastantį pobūdį, po kalbant apie žmogus teisės pažeidimus ateičiai ir tai padės e, išvengti žmogus teisų pažeidimų. Be to yra ir padintas susitelkimas ties kova su korupcija. Tai kalbama ne vien tik tai apie žmogus teisų pažeidimus, bet e, taip pat ir yra antikorupcinė dimensija. Ir galiausiai šito sąrašo patvirtinimas leis geriau suderinti veiklą su transatlantinis partneriais o kokie yra trūkumai, kas yra prieš. Visų pirma, pridėtinė vertė Magnitskio sąrašo, sąrašo bus e, reikšminga tik tada, kai Magnitskio sąrašas neleis ES daryti nieko, kas jau yra padaryta, kas yra daroma. Ta prasme, kad jeigu yra e, sunkus žmogus teisė pažeidimai ir yra vykdamas e, teismo procesas, Ir tai atsik bus galima tik tai tada įtraukti tą asmenį į Magnitskio sąrašą, tik tai tada, kai bus baigtas procesas šalyje. Kitas dalykas yra tai, kad priešingai negu tvarka šalyje, šis teisės aktas potencialiai bus nebaigtinis. Ir, pavyzdžiui, šalyje procesas gali būti baigtas dėl sankcijų taikymo ir Magnitskio akto sąrašų mes galime tikėtis tokių situacijų, kai kai kurie asmenys yra išbraukiami iš sąrašo, tačiau nauji asmenys patenka į sąrašą ir tai bus tikrai nebaigtinis sąrašas ir bus labai sunku jį už, užbaigti. Antras dalykas ir gali būti e, asmens, kuriam taikomas sankcijos kerštas. Gali būti asmenys, kurie yra juodame sąraše ir jie dažnai yra susiję su valdžios įstaigomis ir valdžios įstaigos taip pat mano, kad jas pačias paveikia arba supranta, kad e, sankcijų taikymas arba, arba įtraukimas į sąrašą yra išpolis prieš pačią šalį. Labai dėkuoju už dėmesį. Dėkuoju už Jūsų pranešimą. Ponas e, Regan e, e, dalyvauja mūsų posėdėje iš išorės veiksmų tarnybos, tad žodis jam dabar trumpam pasisakymui. Thank you, Mr. Chairman. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Sarponai, dėkoju už galimybę kreiptis į komitetą šiandien ir dėkoju e, daktarį Portelą už pristatymą, už tyrimą atliktą. Na, manis prašė kalbėti trumpai, taigi aš tik tai tris dalykus paminėsiu, nes nėra laiko aptarti visą medžiagą ponios portalą pranešime, nors jį reikėtų detaliai išanalizuoti. Aš apsiribosiu trim dalykai šiandien. Aišku, esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Pirmas dalykas yra tai, kad sankcijos yra priemonė, kuri skiriasi kuri turi politinius tikslus, bet tai nėra politika savaime. Ir e, taryba gali taikyti vėlės priemonės e, siekti tikslų. Dėl to visuomet reikia daryti sprendimą, ar taikyti sankcijas ir kokias sankcijas taikyti. Tame kontekste, kai yra konkretus režimas ir konkreti žmogaus teisų situacija, apie kurią kalbama. Žinoma, labai sunku apskritai, apskritai kalbėti apie sankcijas, kadangi reikia žiūrėti į konkrečias aplinkybės konkrečioje šalyje. Kas tinka vienam tvarkai, vienai režimui ir politiniai sistemai, gali netikti kitai, kitam režimui ir gali padėkti visai priešingus rezultatus. Kai dėl sankcijų taikymo ir kokio tipo sankcijas mm, taikyti, reikia tartis, tartis su tais, kurie turi patirties e, dirbant su konkrečia šalimi, kurie dirba šalyje, pavyzdžiui, misijų delegacijų vadovais arba taip pat išorės veiksmų taryba ir pačiam, tarti su pačiamis valstybėmis narėmis ir kitais veikėjais, tarp jų ir NVO. Antras dalykas yra tai, kad, kaip sakė dr. Portela, e sankcijos yra griežtai prižiūrimos, jas prižiūri es teismai, ar yra laikomasi pagrindinių žmogus teisų reikalavimų. Rezultatas galima daug klausimų apskusti teismui. Ne vien tik tai pagrindimą arba įrodymus, bet taip pat ir proceso tvarką, kriterijus, proporcingumą. Tai yra klausimai, dėl kurių gali spręsti teismas ir teismas priima sprendimus praeitie, o dabar teismas, kaip sakė dr. Portela, apsiriboja vien tik tai tinkamo teismo proceso, teisingo teismo proceso apsaugą ir kriterijais, kuriais naudoja taryba. Ir galiausiai dėl globalaus Magnitskio sąrašo ir horizontaliųjų teisių. Vėlgi, kaip sakė dr. Portela, tai nepakeis tarybos pajėgumų e, spręsti žmogus teisų pažeidimų klausimus, nes taryba tai daro taikydama sankcijas ilgus metus, neseniai ir Dažnai tai derinama su kitais klausimais, kaip, pavyzdžiui, nepaisant teisės viršinybės ir pažydžia demokratijos klausimus, o vienas klausimas pasvarstymui, ar tiktų atskirti žmogus teisų pažinimų klausimus nuo kitų klausimų, ar iš tikrųjų ir jos reikėtų e, traktuoti kaip vieną visumą ir tarpusavėje susijusius. Ir čia ES dar nepriemė pozicijos dėl horizontalaus ar globalaus Magnitskio akto manau, kad čia reikėtų išsameu padiskutuoti daugiau negu šį rytą. Tik tai vienas pavyzdys. Ar reikia tolesnio vertinimo, tai galutinė rekomendacija yra tai, kad es turėtų identifikuoti koks yra E, pažeidimų dydis ir kaip tai paveikia asmenys sąraše. Manau, kad tai yra pavyzdys, kur vėlgi reikia detalesnių diskusijų, nes labai paprastai, jeigu, pavyzdžiui, daryba pasakytų, kad bet koks e, šimto žmonių nužudimus, nužudimas kaip trečiojo šalyje ir išmokas e, teisų pažeidimas, tai bus nenumatytos pasiekmes ir galbūt e, tuomet bus pasakyta, kad šalis pražudys mažiau negu šimtą žmonių ir jos niekas neapkaltins žmogus teisų pažeidimais. Taigi, tuos klausimus reikia vertinti detaliau, reikia aišku nuseklumo, bet nuseklumas yra vienas iš tikslų, kuriuos skiria siekia. Taryba gina žmogus teisės, bet priemonės ir jų panaudojimo būdas priklauso, kaip sakiau, nuo režimo tipo, nuo padėties ir nuo klausimo. Taigi tikslai yra nuseklus, o priemonės e, skirstis priklausomai nuo konkrečios šalies ir nuo jos aplinkybių. Dėkui išdėmesi. Dėkuoju. Labai įdomus pasisakymas Barbara Logbiller. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už tyrimą. Aš turiu keletą konkrečių klausimų, išklausyti jūsų rekomendacijas. Jūs teigiate, kad ES turėtų taikyti veiksmingumą, sistemos veiksmingumą, kaip yra išbraukiama iš sąrašo, pašalinama iš sąrašo ir dėl to m, mm, ombuds, Europos ombudsmenų e, kompetencijos turėtų būti išplėstos, kad jie galėtų analizuoti prašymus ir ne vien tik tai, e, kalbant apie sankciją prieš Alkaidą, bet e, atsižvelgti ir į konkrečio šalies sankcijų tvarką. Ar tai yra rekomendacija, kuri ir yra paskesnė, ar tai yra pradinė priemonė. Toliau jūs teigiate, kad parlamentas turėtų stebėti tarybos veiksmus šitoje srityje, tai yra vykdyti stebėseną, kokie yra įvykiai ir pakeitimai ir taip toliau. Na, kas Europos parlamente tai turėtų daryti, kadangi mes galim jau tai daryti sporadiškai ir, ir komisija tai galėtų daryti, bet kuri institucija reguliariai nuolat vykdytų e, tiesiog nuolatinį stebėjimą. Ir dar vienas klausimas, jūs teikite, kad es turėtų stiprinti analitinius įėjus e pajėgumus e, komisijoje, o komisijos struktūros, jų atsakomybė, rengiant sankcijas, teisėkuros darbą užtikrinant, kad klausimai susijęs su individualiomis sankcijomis būtų tinkamai apsvarstyti ir tuo pačiu metu jūs teigiate, kad po breksito valstybė narė, kuri daugiausia patirties dėl sankcijų ir palieka ES. Taigi, ar galėtumėte plačiau paaiškinti? Dėkui. Korau. Sì, innanzitutto. Ponas Korau, visų pirma, norėčiau padėkoti už pranešimą ir turiu keletą klausimų jums. tos e, tikslinės ir individualios sankcijos yra taikomas, tačiau visos e, procesinės garantijos yra užtikrinamas tiems asmenims, e, kuriems tos sankcijos yra taikomos. Toliau e, iš to, ką jūs sakėte, aš e, E, suprantu, kad čia remiamasi politiniais e, sumetimais, tačiau sutarties e, nuostatos gali būti interpretuojamos šiek tiek skirtingai priklausomai nuo tos ar kitos valstybės konteksto. Tad, aišku, šitos dalykus galbūt reikėtų taip pat tikslingiau spręsti. Aišku, politinės uh,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 Dėkuoju už tokį įdomų pranešimą. Mes nepakankamai palėtėme vieną problemą. Galvoju apie situaciją ir diskusijas, kurios būtų su tuo susijusios Libijoje. Yra žinoma armijoje, kad iš aftos labai daug žmonių persekioja tarptautinis baudžiamasis teismas, bet jie, tie žmonės Libijoje yra saugojami. Neužtenka nei įrodymų, nei nieko, netgi prezidentas Makronas priėmė aftos atstovus ir labai iškilmingai. Tai ar tos sankcijos nukreiptos į konkrečių žmonės gali kažką konkretaus reikšti, kol tuos žmonės e, saugo aukštesnysis lygis. Ir kol kai kuriuose valstybėse narėse labai iškilmingai tie žmonės yra priiminėjami. Ponas Auštrevičius. Dėkuoju už tyrimą, kuris buvo ilgai lauktas ir, na, suteikia mums svarbios informacijos, pasiūlymus, kaip pagerinti mūsų politikos darbą. Turime sankcijas, kadangi norime stebėti šitas sankcijas, kitaip, kitu atveju sankcijos neveikia, jas reikia įgyvendinti iki galo. Gyvendinantis institucija ir gyvendinančios įgyvendintieji yra valstybės narės, kurios turi stebėti, ar yra įgyvendinamas es įvestos sankcijos. Aš norėčiau užduoti klausimą. Ar jūs e, mėginote vertinti valstybių narių politikos liniją, kiek, kokiu mastu ir, ir veiksmingai valstybės narės stebi ir laikosi, nuolankiai laikosi bendrų pozicijų, bendrų sprendimų politinės linijos. Nes yra tokių atvejų, kai pavyzdžiui valstybės narės, kuriams taikomas sankcijos arba asmenys iš tų narių, iš tų valstybių langos Europos Sąjungoje. Ir jeigu taip atsitinka, jeigu valstybė narė ar valstybės narės pažeidžia sankcijų sąrašą arba sankcijų tvarką, ką reikėtų daryti. Ar pakanka, nežinau, nekalbu apie politinį aspektą, tai ne jums skirtas klausimas būtų, bet administraciniai pajėgumai e, iškelti šitą klausimą ir įtraukti jį į ES darbo tvarkę. Le chiederei in quattro minuti se riesce a rispondere. Okay. Suteiksim žodį keturioms minutėms. Pabandykite atsakyti į tos klausimus. Labai ačiū klaus, už klausimus. Atsakysiu tokia patvarka, kaip klausimai buvo užduoti. Pirmasis klausimas buvo dėl ombudsmeno e, galių išplėtimą. Yra jau daug visai lė šalių, daugiausia es šalis, kurios siūlo šitą idėją es lygmenių, tai yra bendraminčių šalių grupė, taip vadinama. Ir ši grupė jau surengė ir, ir, ir susivienė ir tiesiog darbas tęsiasi. O mintis yra tokia, kad mano rekomendacija būtų tiesiog skatinti paramą šiai iniciatyvai arba tiesiog būti už. Na, kas turi atlikti peržiūrą es praktikų. Manau, kad šis komitetas yra labai tinkamas komitetas, bet bet kuris komitetas Europos parlamente būtų tinkama įstaiga, bet kaip ten bebūtų, ir e, bendruomenių rūmai, ir lordų rūmai Junktinėje karalystėje labai aktyviai dirba ir stebi, ką ES veikia šitoj srity. Jie, ko gero, nustos, nutrauks šitą darbą po to, kai išstos iš Europos Sąjungos. Man yra akivaizdu, kad e, Europos parlamentas turėtų perimti šį, šį vaidmenį. Kai dėl pajėgumų Na, žinote, kad dabartinė situacija institucijose yra tokia, kad yra dvi grupės dirbantys sankcijomis, jos turi skirtingas funkcijas, darbas dirba glučiai bendradarbiaudamas tarpusavyje, tačiau e, darbuotojai yra ne tie patys. Ir dažnai trūksta darbuotojų e, Taigi reikia atsižvelgti tai, kad sankcijos tapo viena pagrindinių priemonių e, užsienio politikos instrumentų Europos Sąjungoje. Būtų verta, na, tikrai e, stiprinti pajėgumus šių skirių, ypač analitinėje srityje. Aš manau, kad klausimas dėl politizavimo galimybės ar sąrašas bus politizuotas, taip, tai visiškai akivaizdu. Labai sunku, būtų labai sunku, ko gero didžiausias iššūkis būtų, kalbant apie Agniskio sąrašą, tai ar reikėtų numatyti pusiausvirą ir taikyti tam tikrus aiškius kriterijus ir nesižvelgti į politinį klimatą, į laiką, o tuo pačiu metu reikia palikti tam tikrą lankstumą. Ar galime traukti esmės į sąrašą ar ne. Ir neturėtų būti kažkokių iš anksto numatytų kriterijų. Bet man visuomet e, suprantama, kad kyla rizika dėl politizavimo ir dėl šios priežasties kai kurios valstybės narės nelabai pritarė Magnitskio sąrašo patvirtinimui. Dėl to sąrašo, dėl jūsų klausimo susijusio su Libija ir tarptautiniu baudžiamoju teismu. Iš tiesų tai yra didžiulė problema, jūs visiškai teisi. Šis klausimas nėra susijęs su instrumento pobūdžiu. Jis yra susijęs su politiniu šios Libijos problemos sprendimu. Tačiau jūs teisi patraukimas į, į teismą, į tartautinį Hagos tribunolą, tai lygo, lygo apkaltinimui. O kai dėl paskutinio klausimo, dėl valstybių narių drausmės, kaip jos įgyvendina sankcijas, dėl kurių yra sutarta. Manau, kad reikia žiūrėti tiksliai į kokios yra aplinkybės susijusios su šiais įvykiais, bet įgyvendinant draudimą apskritai es veikia pakank, pa, patenkinamai. Taigi e, yra dėl sankcijų sutarta vieningai. Ir jeigu kurioje valstybė narė yra kažkokia esminė problema ir ir dėl to sutarita, tai viskas yra įgyvendinama. Kai kurios valstybės yra labiau įsipareigojusios, grįžtai gyvendinti mm, visų draudimus ir panašiai, bet vis dėlto, jeigu pažiūrėsime e, į teisės aktus, į sankcijų teisės aktus, jau yra numatytos sankcijos, kad kai kuriais atvejais yra e, įmanoma valstybei nariai leisti patekti į jos teritoriją asmenims, kurie teoriškai yra sąraše, tol, kol tiek, kiek jiem gali dalyvauti e, susitikimuose ar posėdžiuose, kurių tikslas yra skatinti bendradarbiavimą arba skatinti taiką, tai gali būti tokių išimčių ir taip pat yra mm, neprieštaravimo procedūra. Kitos valstybės narės yra informuojamos, kad į trečiąją šalį bus leista atvykti e, sąraše esančiam asmeniu ir jeigu niekas neprotestuoja, tai tuomet yra suprantama, kad išimtis bus taikyma. Jeigu e, kalbant apie atitikti situacija yra gera, bet jeigu kalbėsime apie konkrečias nuostatas, tai tuomet matome, kad yra galimybių taikyti išimtis, techniškai nepažydžiant reglamento teksto. Aš turėčiau pažiūrėti konkrečiai, na, kas konkrečiai, koks asmo buvo patenkęs juodą į sąrašą ir pagal kurį teisės aktą mm, asmenį buvo draudžiama tikti į ES teritoriją. Telėjusi, Dėkuoju pranešėjai už pranešimą ir atsakymus, bet kuriuo atveju kolegos e, galės susipažinti su jūsų tyrimo e, medžiaga. Dėkuoju dar kartą. Šį darbo tvarkės punktą baigiame nagrinėti. Possiamo iniziare. Pradedame keitimas į nuomonėmis dėl žmogaus teisų padėties Kinijoje, ypatinga dėmesį skiriant Sindzango uigūrų autonominiam regionui. Dalyvaujant poniai Sophie Richardson, Human Rights Watch direktorė Kinijai. Taip pat dalyvaus ponas Dolkūnų Iza, pasaulio uigūrų kongreso pirmininkas ir ponas Ulrich Delijus, tautų, kuriams iškyla išnykimo pavojus asociacijos direktorius. E, šį e, klausimą nagrinėti pradėsime išklausydami video pranešimą pono, Tom, pono uh, Rendi Halgram, kuris yra Tom Lantos žmogaus teisų komiteto Junktinių valstybių kongrese kopirmininkas. Tad pradame nuo video pranešimo. Ten taip pat e, kalbės ir ponas McGovern. Mūsų komitetas yra dvišalė organizacija, kuri turi ginti žmogaus teisės taip, kaip jos apibrieštos žmogaus teisų deklaracijoje ir kitose tarptautinėse dokumentuose. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad e, pakvietėte mus į šį posėdį. Pone Richardson ir ponas Isa patvirtins, jog pastaraisiais dešimtmečiais Kinijos e, vyriausybė vykdė labai griežtą kultūrinės ir religinės kontrolės politiką uigūrų atžvilgių. E, įvairiausių apribojimų yra įtvirtinta dėl, šitos, dėl jų religijos išpažinimo, dėl musulmonų dvasininkų rengimo, dėl ramadano šventimo ir kitų dalykų. Kaip e, tarptautinės e, komisijos dėl religinės laisvės atstovai Mes e, e, smerkėme šitos dalykus. 16 metais Kinijos vyriausybė e, sugriovė tūkstančius mečečių Xinjiang regione. Taip pat yra labai daug pranešimų apie tai, jog Kinija naudoja net dirbtinį intelektą bei kitas modernės technologijas, stebėdama uh, uigūrus uh, tie dalykai vyksta tarsi Orvelo e, romane. Ir šių technologijų naudojimas netgi gali būti, kad išeina už Kinijos ribų. Kinija bando taip pat nutildyti užsienyje gyvenančius žmogaus e, teisių gynėjus, imdamasi priemonių prieš jų šeimų narius gyvenančius e, Kinijoje. Ribėja Kadir yra tarptautinio garso žmogaus teisų gynėja 17 metais 30 jos giminaičių buvo sulaikyti už tai, kad e, e drįsta e, ginti, už tai, kad jinai drįsta ginti e, žmogaus teisės. Tas pats e, pasakytina ir apie kitų gynėjų e, šeimas E, tais atvejais, kai jie kalba apie uigūrų padėtį, įmasi priemonių prieš jų šeimos e, narius. Aš esu labai sunerimęs dėl Kinijos represinės politikos uigūrų atžvilgių. Uigūrai nori e, tik tai e, turėti teisę išpažinti savo religiją ir turėti savo kultūrą. Tai yra esminės žmogaus teisės kurios yra įtvirtintos tarptautinėse dokumentuose ir sutartyse, aš tikiuosi, kad šis keitimasis nuomonėmis e, atkreips e, dėmesį į šitas problemas ir aš laukiu jūsų rekomendacijų. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti ponui Antonijo Panzeri, e, šio pakomitečio pirmininkui, už galimybę keistis nuomonėmis pasaulyje, kur uh, kyla žmogaus teisių iššūkių ir vis didesnių, tai yra e, labai svarbus e, aspektai, svarbios iniciatyvos. E, aš norėčiau padėkoti Sofie Richardson hum, iš Human Rights Watch ir Dolkun Iza už jų indėlį. Be jų mes e, nebūtume galėję deramai atlikti savo darbo nagrinėdami uigūrų padėtį. E, Mano kolega Randy Holgren jau e, apibūdino tas represijas e, uigūrų atžvilgių Xinjiang provincijoje, kaip ir tibetiečiai uigūrai yra įvairiausių apribojimų e, religijos išpažinimo, kultūros ir savo kalbos naudojimo srityje. Jie yra verčiami asimiliuotis. Aišku, tokia taktika kurią, tokia politika, kurią vykdo dabar Kinija, nepasiteisins ilgalaikėje perspektyvoje, nes visa tai baigsis ekstremizmo protrukiais prieš Kinijos valstybę. Mes norėtume pakviesti Kiniją netesti tokios e, politikos. Mes e, turime savo komisijoje laisvių gynimo projektą. Tai yra kongreso nariai, įgyvendinantis šį projektą, gina e, laisvės E, gynėjų e, idėjas, e, kalba apie juos, supažįstina visuomenę su tuo, ką jie daro. Norėčiau paminėti Ilam Toti ir Gulmira Aimin. Ilam Tati yra ekonomikos profesorė, dirbanti uigūrų ir hanų santykių klausimais. 2014 metais, kuomet policija konfiskavo jos kompiuterius bei jos dokumentus ir padarė kratą jos e, bute, jinai buvo areštuota ir apkaltinta separatizmu. Paskui jinai buvo nuteista iki gyvos galvos. Galmyra Imin dirbo valstybės institucijose. 2009 metais jinai dalyvavo protesto demonstracijoje, kur buvo protestuojama prieš e, žudomus uigūrų migruojančius darbuotojus. Po kelių dienų jinai buvo areštuota ir įkalinta nežinomoje e, vietoje jinai buvo apkaltinta valstybės paslapčių išdavimu ir nelegal, dalyvavimo nelegaliuose demonstracijose. Gulmyra Ilham dabar taip pat yra nuteista kalėti iki gyvos e, galvos. Mes turime siekti, kad jinai būtų kaip galima greičiau išlaisvinta. Norėčiau dar kartą padėkoti už šį kvietimą. Mes uh, kartu ir toliau dėsime pastangas, kad visiems uigūrų bendruomenės nariams būtų užtikrintos e, žmogaus teisės, lygiai taip pat kaip ir visiems Kinijos piliečiams. Dėkuoju. Turiu pasakyti, jog tai yra labai turiningi pasisakymai. Dabar uh, Norėčiau suteikti žodį poniai Sophie e, Richardson žodį. Jinai yra Human Rights Watch direktorė. Norėčiau pasitikrinti, ar mane girdite. Labai gerai. Pone Panzerė, labai dėkui. Humantraičpočiu norėtų padėkoti Europos parlamentui už šią galimybę keistis nuomonėmis ir e, kalbėti apie situaciją žmogus e, teisų sityje. Tai tikrai yra kritin, kritiškas svarbus e, klausimas. Nuo pat 18 metų pradžios Kinijos valdžia taiko praktika, kai yra užkliaudžiama žmogaus teisės, bet to pačiu metu matome, kad priešiškumas didėja. Sausio mėnesį Mm, valdžios stojame Gu Minghai ir e, vėliau švedijos e, žurnalistas negalėjo dalyvauti žmogus teisų konferencijoje ir taip pat kiti asmenys visoje Europoje yra gazdinami. E, buvo priimta rezoliucija jungtinėse tautose taikyti, reikalaujantį taikyti tarptautinį nusistovėjusias normas, tačiau Kinijos politika tai pažeidžia. Ir balandžio gegužės mėnesį vyko susitikimas informuoti apie rohinių padėtį. Tai tikrai yra grėsmė ES ir jos vertybėms ir kitoms institucijoms, nuo kurių priklauso taika ir, ir žmogus teisų saugomas, saugojimas. Prezidentas Heping E, aiškiai teigia, kad, jie, kad liberalizavimas neleis e, nukreipti nuo e, nusistovėjusių teisės, tarptinės teisės normų. Na, Kinijos vyriausybės požiūris į žmogaus teisės yra, žmogaus teisės yra aiškus. Ir yra siekiama pakengti nepriklausomai, nepriklausomai priečių visuomenėms organizacijoms, kliudyti NVO darbui. Ir e, kopos su terorizmu e, įstatymai suteikė valdžiai neribotas galės. E, per kibernetinio saugumo įstatymą e, Kinijos vyriausybė priverčia užsienio e, bendrovės taikytis žmogus teisų pažeidimais. Peičinko tikslai yra aiškus. Ir, pavyzdžiui, žmogus teisų e, advokatas Wang Changchang dingo ir Pančiančiam Lama dingo 95 metais nėra pagarbos etinėms mažumoms šie asmenys liks iki, galvos, iki gyvos galvos įkalinti. Mes norime, tai, kad jiems būtų padėta, nes reikia užbaigti veikinę žiaurumą. Kai dėl išorės veiksmų tarybos, jie tikrai turėtų peržiūrėti politiką, atsižvelgdama į krizę žmogus teisų tie Kinijoje, es turėtų taikyti priemonės ir padėti įgyvendinti teigiamus poslinkius Kinijoje. Tikrai reikėtų peržiūrėti santykius ir Kinija yra ES strateginis partneris, antras pagal dydį prekybos partneris. Ir ypač atsižvelgiant į e, birželį mėnesį e, vadovų tarybą, kur e, ir dalyvaus ir Junkeris, ir kiti, visi kiti turėtų kreiptis į prezidentą ir reikalauti, kad mano minėti asmenys būtų kuo greičiau paleisti. Nes tai yra svarbus momentas, būtų protinga juo pasinaudoti. Es taip pat turėtų ir protestuoti 16 metų Kinijos strategijai, sustabdyti dialogą ir užtikrinti, kad žmogus teisų srityje būtų daroma pažanga. Es taip pat turėtų identifikuoti konkrečius žmogus teisų pažeidimus ir nurodyti, kad tai yra strateginis prioritetas Europos Sąjunga valstybės narėms. Reikėtų užtikrinti skaitos mechanizmus, reikėtų užtikrinti, kad ES valstybės narės galėtų taikyti politiką ir mm, reglamentuoti priekybą ir darbą su Kinija, ne, nesitaikstyti žmogus teisės pažeidimais. Pa E, taip pat reikėtų tikrinti, ar yra įgyvendinami dokumentai priimti 2000 metais, kai dėl Čingčang reikėtų stebėti, kokia yra situacija šiame regione ir e, problemos kyla ne vien tik tai su uigūrais ir kitomis mūsų mažumomis, bet e, tikrai yra įmamasi Mm, grįžtų priemonių ir reikėtų numatyti, kokie yra politiniai e, klausimai, kokie žmonės yra e, sulaikomi ilgam, ilgiems laikotarpiams, kokia yra politinė indoktrinacija. E, Kinijos valdžia taiko naują šeimos kartu programą ir pagal ją yra tikrai ribojamas šeimų teisės. Reikia stebėti, kokie yra pažeidimai ir kokia yra e, mažum, politika mažumų atveju. E, visi asmenys, uigūrai Europos Sąjungoje ir kitur reikalauja, kad būtų imt, imtasi griežtų veiksmų ir būtų stabdamas žmogus teisų pažeidimas tiek iš Kinijoje, tiek už Kinijos ribų. Dėkoju. Dėkoju už. Uh pasisakymą. Na, o dabar žodį suteiksiu Dolkan Iza, kuris yra Uigūrų pasaulinio kongreso direktorius. Pirmininkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju visiems. Aš Esu Doikon Isa, esu pasaulinio Uigūrų kongreso vadovas ir UNPO vicepirmininkas. Aš ginu Uigūrų teisės daugiau nei 30 metų. Padėtis, kurioje dabar yra Uigūrai, yra blogiausia per visą mano gyvenimo laikotarpį. Pagrindinės Uigūrų teisės yra pažeidinėjamos Kinijoje per paskutinius penkerius metus mes e, stebėjome labai e, tikslingus išpolius prieš uigūrų tapatybę. Padėtis labai pablogėjo pas, per pastaruosius keletą metų. Religijos laisvė labai apribojama, valstybė kontroliuoja uigūrų religijos e, išpažinimą. E, taip pat yra įvairiausi apribojimai taikomi ne tik religijai, bet ir e, tautiniams drabužiams, religinio pobūdžio tekstams bei islamo apeigoms, pavyzdžiui, Ramadanui, jisai yra laikomas neteisėtų šiandienos Kinijoje. E, taikios demonstra su taikiomis demonstracijomis yra brutaliai susidorojama, daug žmonių dinksta, e, yra sulaikoma ir jų tolesnis likimas yra nežinomas, e, kaip kad ir įvyko po uh, neramumų 2009 m. Liepos 5 e, d. bei 15 m. Liepos 28 d. Vadovaujant Xi e, Jinpingui ir paskyrus e, partijos sekretorių Chen Kuengo ir gūrų regionui, mes konstatuojame, jog padėtis beprecedentiškai pablogėjo. Šimtai e, tūkstančių policijos pareigūnų bei e, kariškių buvo pasiusti į Uigūrų e, provinciją tam, kad e, labiau kontroliuotų mūsų regioną. Pas praeitais metais buvo sukurta net naujų 90 tūkstančių darbo vietų e, policijoje e, siekiant šitų e, tikslų. Kinija taip pat naudoja dirbtinį intelektą bei e, kitas technologijas e, stebėdama uigūrų e, gyvenimą Ir e, jeigu jinai nusprendžia, kad uigūrai užsima neteisėtą veiklą, nusikalstama veikla, jie yra e, sulaikomi be jokių ypatingų įrodymų. Tad galime teikti, jog e, apskritai modernios istorijos laikais e, E, Uigūrų regione sulaikomų žmonių skaičius yra vienas iš didžiausių apskritai e, pasaulyje. Taip pat e, rytų Turkistane lygiai taip pat yra pažeidinėjamas žmonių teisės, jie yra sulaikomi, siunčiami į perauklėjimo stovyklas, ten jie yra indoktrinuojami, kai kurie yra siunčiami į koncentracijos stovyklas E, stovyklas. Vienas milijonas uigūrų dabar yra be jokių įrodymų įkalinti tose e, stovyklose. Europos Sąjunga turėtų daugiau padėti mums. Mes e, Europos komisijai pateikėme sąrašą, kuriame yra 600 sulaikytų asmenų E, pavardės. Tarp jų yra ir nepilnamečių, yra vaikų, kurie yra dingę, šeimos nežino, kur jie e, yra, apie juos nieko nežino jų tėvai, broliai, seserys ar draugai. Jie negali susisiekti su savo giminaičiais gyvenančiais už Kinijos e, ribų. Rebija, Keder ir 30 jos giminaičių buvo nusiusti e, į, į, e, į perokleimo stovyklas. 82 metų garsus žurnalistas buvo nusiustas e, ten Muhammad Salih Haim profes, prof, kitos e, pavardės žmonių, kurie ten yra nusiusti, profesorius Ilham Tohti, Mohamed Abdullah, Golmir Irmin, e, Kerem Abduveli, rašytojas Aišem Ahmed, profesorius Abdukair Džalalidin. Mano paties šeima taip pat buvo paliesta šitų e, represijų todėl kad e, uigūrų aktyvistai ir e, žurnalistai buvo ypatingas šių sankcijų e, taikinys. Mano du broliai ir keletas kitų giminaičių dabar kaip tik e, yra tose e, stovyklose. Aš net nežinau, koks jų likimas, ar jie gyvi ar ne. E, ta, tartautinės moterų, mo, motinos dienos e, proga mes norėjome pasveikinti jų motinas, tačiau e, mes neturime teisės to e, daryti Kinijoje. Balandžio 27 dieną mes surengėme protesto akciją Bruselėje E, protestuodami prieš milijono uigūrų įkalinimą koncentracijos e, stovyklose. Kinija e, imasi įvairiausių taktikų, kad tokia pabudžio demonstracijoms būtų trukdoma. Kinija veikia per savo ambasadas, stebi uigūrų atstovus užsienyje, fotografuoja tokių demonstracijų dalyvius, tačiau uh, tų užsienyje veikiančių aktyvistų šeimos, jūs dar gyvena Kinijoje, jos gali būti baudžiamas dėl jų e, veiklos. Kinija taip pat e, neleidžia naudotis susirinkimų teisę ar žodžio e, laisvę. 2017 m. Liepos mėnesį Italijoje man buvo neleista apsilankyti Italijos e, senate, kur aš buvau pakviestas vieno Italijos senatoriaus ir turėjau pasisakyti apie e, uigūrų padėtį. Aš buvau sulaikytas keletui valandų ir e, tuo būdu man buvo sutrukdyta pasisakyti Italijos e, senate. E, Taip įvyko todėl, kad e, Kinija veikė savo kanalos, e, kanalais ir pasiekė, kad net ES valstybės ėmėsi tam tikrų priemonių e, Kinijos prašymų ir galų galia aš negalėjau ten pasisakyti. Nepaisant to, aš turėjau taip pat dalyvauti ir kitame renginyje e, žmogaus teisų gynimo ir te, taip pat man buvo sutrukdyta ten e, dalyvauti. Ir e, man e, galų gale pavyko susisiekti su jungtinių valstybių ambasadoriumi, tačiau man nebuvo leista um, nebuvo ištikrinta prieiga prie tos vietos, kur aš e, turėjau dalyvauti. Praeitais metais taip pat e, jungtinių tautų sekretariatas neleido man dalyvauti vieną formę, į kurį aš buvau e, pakvestas. Human Rights Watch ir e, kai kurios kitos nevyriausybinės organizacijos paprašė jungtinių tautų pasiaiškinti, kodėl e, buvo taikomi tie apribojimai man. Tad mes matome, kokį, kokią įtaką Kinija daro jungtinėms taugoms, tautoms ir kaip e, kartais yra pažeidžiami jungtinių tautų principai dėl to. Kinija skatina Kinija siekia, kad e, įgūrų ir tibetiečių klausimas nebūtų keliamas ir veikia per įvairias tarp didelės Europos įmonės, kad jos neakcentuotų šitų e, klausimų, pavyzdžiui, Mercedesas, Apple ar, ar kitos garsios e, tarptautinės įmonės. Kinijos ambasados siekia užkirsti kelią bet kuriems uigūrų ar Tibeto e, nevyriausybinių organizacijų bandymams pasinaudoti savo žodžio laisvę. Žmogaus teisės turi būti gerbiamos. Reikia, kad taptinė bendruomenė ir ypač Europos e, sąjunga mums padėtų, jeigu milijonas uigūrų kali e, koncentracijos stovyklose, tai yra nepriimtina. Europ, Europos sąjunga turi pasipriešinti Kinijai. Tai, e, net, neteisėti, e, ne, nepagristi sulaikymai turi baigtis. E, jeigu tarptautinės e, organizacijos neturi pakankamai drąsos pasipriešinti šitiems pažeidimams, tai jos bent jau turėtų netilėti, o kalbėti apie e, tuos e, pažeidimus. Mums reikia, kad ES ryštingai gintų šitas teisės. Mums reikia ES balso. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį ponui e, Ulrich Delius, kuris yra e, tautų, kurioms grės išnykimo pavojus asociacijos direktorius. Ponės ir ponai, jau daug dešimtmečių žmogus teisų organizacijos gina tautų teisės ir mes parengėme dokumentą žmogus teisų pažeidimai prieš etinės mažumas ir religinės mažumas Kinijos Respublikoje. Na, nušvietėme daugeliu atveju, pažeidimų atveju, kai yra pažeidžiamas e, uigūrų, kazachų, mongolų, tibetiečių teisės autonominėse regionuose, nes nors tos teisės buvo garantuotos tarptautinės tarptautinėse konvencijose, Kinijos konstitucijoje ir Kinijos įstatymuose. Nors, kai Kinijos prezidentas Či Jinping atėjo į valdžią 13 metais, Kinijos žmogus teisų patyti ženkliai pablogėjo. Yra didžiulė žmogus teisų krizė ir kokybės ir kokybė, kiekybės požiūrių. Kai kurias etinės mažumos gyvenančios e, pas, pasieno, pasieniuose patiria didžiulius persekiojimus. Ne, nekalbam apie atskirų žmogus teisų pažeidimus asmenų atveju, bet tai yra etninių ir religinių bendruomenių persekiojimas. Kazahai Činčianko autonominė regione yra persekiojami ir dėl to, kad jie priklauso etniniai mažumai. Nors oficialiai yra teigiama, kad yra etninė harmonija, vis dėlto įgūrai ir kazahai yra traktuojami kaip potencialus terorizmo remėjai. Ir nor, net komunistų partijos atstovai ir vietos valdžia priklausantis etnėms mažumoms yra teisiami ir įkalinami. Ugurams, kazakams, čimčiandė nėra, kur, nėra kaip gyventi ir kvepuoti, nes yra didžiulis persekėjimas. Kiekvieną mėnesį yra primami nauji įstatymai, nauji dekretai, jie riboja nuomonės, žodžio ir religijos laisvę kazakams ir uigūrams. Jokioje kitoje regio, kitame regione, Kinijoje E, Kinijos e, valdžia nesistengia įvykdyti tokią masinę kontrolę. Yra rengiamas naujas priemonė, priemonės, kaip užkirsti kelią visuomenės protestams ir remiamasi uh, dirbtiniu intelektu. Jauni kazahai ir uigūrai neturi galimybės keistis nuomonėmis socialinėse priemonėse arba internete. Ir um, tie, kurie dalyvauja įvairių nuomonių keitimas, jie yra tiesiog sulaikomi. Negalima bendrauti telefonu ar socialiniuose tinkluose. Tai baisi situacija, kuri kelia dar didesnį e, etinį įtampą. Mes žinome apie apie pažeidimus, apie sulaikymo centrus, kur yra siekiama prievarta perauklėti uigūrus ir kazahus. Tūkstančiai kazahų ir uigūrų yra įkalinti šitose centruose be jokio teismo, be kontakto su šeimomis ir neturi iškios perspektyvos ateičiai, kada jie bus paleisti. Šimtai uigūrų ir kazahų studentų, kurie e, studijavo, e, buvo priversti, užsienyje buvo priversti grįžti į, į Kiniją, jam buvo žadama šviesi ateitis, bet grįžę jie pateko į tos sulaikymo centrus ir dingo. Visa eilė e, iš, išsilavinusių kazahų ir uigūrų buvo perauklėjami pagal Kinijos komunistų partijos reikalavimus. Tai yra neigiama žinia visiems jauniems uigūrams ir kazahams, kurie siekia tarpėtinio supratimo ir gina uigūrų teisės remdamėsi Kinijos įstatymais ir konstitucija. Vietoj to, kad būtų sumažinta re, konservatyvių islamo mokslininkų įtaka, vietoj to yra leidžiama radikalizuoti. Etinės mažumos e, kenčia nuo priverstinės asimiliacijos. Priverstinė asimiliacija yra klausimas svarbus ir mongolams Mongolijoje, kadangi Kinija Kinijos nuomonė šitas e, e, regionas yra labai svarbus, nes ten yra išgaunama daug anglės ir dujų ir mongolų klajonklį buvo prievarta perkelti tam, kad ne, turėtų prieigos prie resursų ir kad būtų kontroliuojama mongolų etninė grupė. Pramonė e, sukelia didžiulę e, e, ekologinę katastrofą. Mongolai, klajokliai, gyvulių augintojai negali naudotis teisėmis, jie yra nuteisiami ir įkalinami ilgoms kalėjimo bausmėms ir, pavyzdžiui, vienas asmo e, praleido 19 metų kalėjime, dabar jis yra namų arešte dėl to, kad pardavinėjo knygas apie Mongolijos istoriją. Nors oficialių kaltinimų jam nepateikta. Taip pat e, Kinija izoliuoja Čingčeng Mongoliją ir Tibete ir neleidžia tai kontaktų studentams vieto, vietos bendruomenį, kad jie nesusisiektų su žurnalistais arba užsienio NVO arba žmogus teisų ekspertais. Tai yra mm, priemonė siekiant užblokuoti mm, galimybę kalbėti apie žmogus teisų pažeidimus ir tautų teisų pažeidimus. Ir netgi jungtinių tų žmogus teisų mechanizmai, jie vis dėlto e, Kinijos valdžia e, juos blokuoja ir nėra pranešimo apie žmogus teisų pažeidimus, kuriuos patiria mongolai, kazahai ir uigūrai. E, Tarptinės konferencijos buvo nutrauktos ir Kinijos valdžia blokuoja darbą jo žmogus teisų taryboje. Taip pat uikūrai, kazahai ir, ir mongolai, jie turi gauti didesnę paramą. Mes kreipiamės į m, mm, parlamentą ir užsienio m, mm, veiksmų tarnybą, kad būtų peržiūrėta Kinijos politika ir e, kad ES reikalautų, kad žurnalistai ir žmogus teisų specialistai galėtų laisvai gauti informaciją iš Mongolijos ir Tibeto ir Kinijos. Taip pat reikėtų sustabdyti stabdyti etninių mažumų priversinį perauklėjimą ir jų patalpinimų sulaikymo centrus. Mes kreipėmės į Kinijos Respublikos valdžią, kad jie laikytųsi savo pačių įstatymų ir nepersikėtų e, asmenų religinių ar etinių pagrindų. Dėkuoju. Jeigu kolegos nori trumpai ką nors pakomentuoti, tai prašom Barbara visų pirma. Scusa non avevo visto. Nemačiau, kad e, jūs taip pat prašėte žodžio. Dėkuoju pirmininkė, nes paprašė kolega Tafkeš paskaityti savo pasisakymą. Jisai negali čia dalyvauti, nes buvo atidėtas jo skrydis ir vis norėtų dalyvauti šiandieninės diskusijos ir kreiptis, nu, kreiptis nuomonėmis. Taigi, aš cituoju, dėkoju mūsų pakomitečiui, kad surė, įtraukė žmogus teisų klausimą Kinijoje mūsų darbotvarkį ir pačinkę autonominį regioną. Šios dienos keitimasis nuomonėmis yra savalaikis e, po pastarojo meto įvykių. Aš džiaugiuosi, kad su mumis dalyvauja ponė Richardson ir džiaugiuosi, kad dalyvauju Tolkien Isan e, pasaulio Uigūrų kongreso vadovas. Jūsų patirtis ir atsidavimas yra labai vertinami. Taip pat noriu padėkoti Tomlantas, e, žmogus teisų komitetui, už jų indėlį. Manau, kad mūsų bendras ryštas kalbėti viešai ir ginti tuos, kurie yra pristeigti šiandien, yra precedentas ateities bendradarbiavimui. Mums kelia nerima blogėjimas žmogus teisų sityje Kinijoje. Mes e, suprantame, kad Kinija turi vis didesnį įtaką ir mes e, norime, kad tai tęstusi taikiu būdu. Bet vienas dalykas turi būti aiškus, kad tai neturėtų tęstis žmogaus teisų, žmogus orumo sąskaita. Teoriškai Kinijos valdžia teigia, kad jie gerbė šitas vertybės ir netgi nurodė jas konstitucijoje bet praktikoje brutalius praktikos vis didėja ir mm, valdžia stengiasi nutilti uigūrus ir kelia grėsmę jų etiniam identitetui. Mm, mes, jie praranda teisę kalbėti savo kalbą ir laisvai melstis. O tai reiškia, kad bus įvykdyta visiška similiacija. Aš pats esu iš ankstesnės komunistinės šalies ir matau, kad tai jau vyksta. Bijau, kad turtingas kultūros paveldas ir jų gyvenimas bus paukoti autoritarinės sistemos labui. Kampanija rinkti DNR pavyzdžius iš visų gyventojų, kurių amžius nuo 12 iki 65, yra dar vienas bandymas – išplėsti kontrolę ir kontroliuoti gyventojus, kurie jau dabar yra nuolat stebimi. Tūkstančiai yra išsiųsti į politinio perauklėjimo centrus. Mes toliau turime remti tuos, kurie yra persekiojami savo namuose ir padėti jiems, kai kad jie gauna prieglapsti savo šalyse. Kreipimės į Kinijos valdžią, reikalaudami paleisti visus sulaikytus ir laikyti savo pačių konstitucijos tegul tai bus šios dienos posėdžio žinia. Dėkui uždėmesi. Eh, Barbara. Danke, Herr Vorsitzender. Ich werde in Deutsch. Ačiū, ponas pirmininkė, aš kalbėsiu vokiškai. Ačiū visiems, kurie pasisakė šį rytą. Buvo labai įdomus pasisakymai. Be galo džiugu jūs, pona Dėjus, matyti. Jūs kalbėjote apie perauklėjimo centrą, skirtą uigūrams. Centrus tiksliau. Ksinjanė yra daugiau tokių centrų. Galbūt galėtumėte plačiau apie juos papasakoti, kas ten dirba, kokiais motyvais remiantis tie centrai egzistuoja apskritai. Ar um, tai ypatingai yra susijęs su religinė praktika. Ir dar klausimas Sofijai Richardson. Žinome, kokia padėtis yra Kinijos kalėjimuose esančiuose Ksinjano regione. jokios medicinės paslaugos neteikiamos, pagalba nie, negalima laikyti, ar tas pats vyksta ir kituose Kinijos regionuose? Ar ten taip pat reikia kažkokiu būdu veikti? Aš žinau, kad turime užsienio veiksmų e, tarnybos atstovų, ką jie planuoja daryti ir kokią linkmę dirba, siekdami išsiaiškinti, kokia yra nuteistųjų padėtis Kinijos kalėjimuose. Jūs kalbėjote apie bendradarbiavimą su multinacionalinėmis įmonėmis, ypatingai su tomis, kurios dangsto uh, didžiausius žmogaus teisų pažeidimus Kinijoje. Tai yra labai man akis rėžiantys dalykai. Gal galėtumėte papasakoti apie motyvus, kurie leidžia uždaryti žmonės tose stovyklose. Dar e, profesorius Tuti labai nusipelno mūsų dėmesio su savo idėjomis. Mes norime, mes prašome, kad jis besąlygiškai būtų išlaisvintas, tačiau situacija sudėtinga. Jau praeitais metais bandėme įtraukti jį į Sakarovo premijos laureatų sąrašą. ES gina šį žmogų nuolatos Dėkoju. Na, po visų pasisakymų aš norėčiau užduoti trumpą klausimą. Jungtinių uh, e, valstybių atstovai teigia apie tai, kad yra atsikratyta, yra sunaikintas tūkstančiai mečečių ir toliau persikėjami įgūrai jų bendruomenė. Mano klausimas uh, kam priklausė šitos mečetės, ar jos buvo e, val, val, valdžios nusavybė, ar jos tiesiog dingo, kas atsitiko toms e, sugriautoms e, šventovėms. Dank, äh, Herr Vorsitzender. Wir waren. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Praėjusią savaitę mes uh, Buvome Kazakstane su parlamento delegacija. Kazahai religiškai, kalbiškai ir tradiciškai yra susijęs su uigūrais. Ir mus labai nustebino tai, kaip Kazahijos vyriausybės atstovas mums pristatė savo nerimą ir susirūpinimą dėl to, kas vyksta Xinjiango regione. Kinijos valdžios požiūris į uigūrus tikrai verčia nerimauti ir stipriai nerimauti. Aš norėčiau paklausti, ar bus pakankamai jėgų ir drąsos prieš e, e, protestuoti prieš Kinijos politinį ir ekonominį spaudimą Kazakstane. Tarptautinė bendryje, bendruomenė, taip pat ir EBPO ir Europos taryba nusprendė šią situaciją įtraukti į e, susitikimų su Kinija tvarkaraštį. Ar uigūrų situacija Kinijos rytuose gali kaip nors būti pagerinta. Čia aišku toks greitas komentaras, nes turėsiu jų ir daugiau. Man labai gaila, kad galiu suteikti tik tais porą minučių atsakymams, nes atsakymų labai nedaug, e, nes laiko turime labai nedaug, pane Richardson. Na, atsaky, pabandysiu atsakyti. Na, ypač e, pasir... kai vyksta pasirašymai, mes ne visame turime dokumentų ir kas patenka į politinius perauklėjimo centrus. Ir ES, JEF e, kampanija vyko, atliko tyrimą ir jie stengiasi gauti informacijos, kai dėl bendrų pastangų mes Dar kartą tęsime šitą kampaniją ir klausėme, kokie yra mechanizmai, kad mitingamas technologijos nebūtų naudojamos. Ir atsakymas buvo išsisukinėjantis. Tai yra tik tai vienas pavyzdžių, nes yra daug sektorių, kur yra taikomas stebėjimo technologijos ir kur kampanijos neatsi, neatsako į klausimus. Kai dėl padėties kalėjimuose, tai e, kai kuriuose nėra prieigos prie vandens, negaunama medicinės pagalbos, tai situacija yra tikrai labai bloga. Mm, kada žmonės patenka į šitos e, kalėjimus, tai atsižvelgiant jų politinės ir religinės pažiūras. Ir jeigu, pavyzdžiui, jie kažkur keliauja ir kažko susitinka, tai jau yra politinės neištikimybės klausimas. Dėkuoju už pasisakymą. Dabar jums žodis e, pranešėjams. Dvi minutės kalbėjimo laikas. China so-called political eradication camp actually it is. Kai dėl politinio naikinimo, tai tikrai yra masinės koncentracijos stovyklos, kadangi mes nežinome, kiek laiko yra bausmė skirta, kas vyksta tuose stovyklose, labai ribota informacija, nes visas bendravimas yra sustabdytas ir dėl to Kinija visą laiką teigia, kad ta perauklėjimo stovykla yra tik tai pradžia. Ir žmonės yra subūriami ir, pavyzdžiui, ryta yra susirenka, išklauso vieną paskaitą ir paskui grįžta namo. Bet e, ne, dabar tai yra jau grinai kaip kalėjimas ir netgi jau yra mirusių žmonių žuvusių koncentracijos stovyklose. Man Masalė yra geras pavyzdys ir tarptautinės žiniasklaidos priemonės pranešė apie keletą mirčių šitose koncentracijos stovyklose. Mes vertiname, kad tai yra vienas milijonas, bet yra sunku patvirtinti. Kai kurie liudininkai, kurie pabėgo iš Turkestano ir į JAV, į, į Turkestaną, į, į JAV, į kitas šalis, teigia, kad yra maždaug vienas milijonas, bet e, tie asmenys, kurie buvo e, e, Turkistane jie gatvėse nemato vyrų, tik moteris ir vaikai. Taigi labai sunku patvirtinti skaičius. Kitas klausimas, kurį uždavė ponas Kan, dėl uh, mečečių. Tai yra Čingčangol, partijos sekretorius Tibete davė nurodymą e, Uigūrų regionui ir buvo įgyvendinta nauja strategija, naujos taisyklės. Viena iš jų yra e, paliesti mečetės. Nuo 16 metų rūpjūčio iki dabar nuo 3 iki 5 tūkstančių mečečių buvo sugriauta. Aš tai buvo pasakyta, kad šita e, mečetė buvo tuščia, e, o todėl, kad žmonės negalėjo ją patekti dėl apribojimų. Toliau e, dėl ID kortelės. Jeigu neturi kortelės, negali patekti į e, mečetę. Na, tai pavyzdžiui, rytoj bus ramadanas. Kas bus? Na, pavyzdžiui, pernai, užpernai per ramadaną buvo uždrausta pasirinkauti. Ir darbuotojai, mokiniai per ramazaną jiems yra teikiamas uh, um, vanduo ir maistas per pietus, kad jie privaloma e, viską suvalgyti, o jeigu kas nors atsisako valgyti, tuomet yra baudžiamas. Norėčiau grįžti prie pono Lapilo klausimo dėl perauklėjimo stovyklų. Tai yra naujas elementas, kurį matome egzistuojant nuo praėjusių metų, na, kaip kaip e, vokietis, aš nevartosiu to paties termino, kaip jūs sakėte, nekalba apie koncentracijos stovyklas, bet yra nelegalaus sulaikymo, neteisėto sulaikymo stovyklos. Nėra jokio iškumo, kokia yra žmonių padėtis šitose stovyklose, kaip tie ten patenka, galime įsivaizduoti, kad tai yra normali, įprastinė darbo stovykla, kurią stebėjome Kinijos liaudės Respublikoje pastaruoju metu, bet kartais tai yra tiesiog kaip kompanijos pristatomas, kurios e, moka, mok, apmoko žmonės, tai yra pastatas, uždaras pastatas, niekas negali neįt, neišeit. Ir galiausiai žmonės esantis pastate turi ten pasilikti mėnesius kartais daugiau negu metus, kai kurie asmenys dingo, yra dingę nuo praėjusių metų. Mes ir jų šeimų nariai neturim jokio supratimo, kada juos paleis. Tai yra specialus, ypatingas fenomenas Čengčengo autonominėme regione ir aš norėčiau grįžti prie pono Celar pastabos ir komentarų kai dėl kazachų, šitose perauklėjimo stovyklose yra ne vien tik tai uigūrai, bet ir kazachai. O tai yra naujas ryškinys, apie tai niekas nekalba. Tik tai keletas žiniasklaidos atstovų paminėjo e, kazachus, atsiliepė jų kreipimąsi praėjusį mėnesį, bet ir 2016-2017 metais, kai studentams iš užsienio buvo liepta grįžti į Mm, Kinija ir tai paliečia ir Kinijos ir Kazahų studentus. Matome šimtai Kazahų taip pat yra laikomi šitose perauklėjimo stovyklose. Aš norėčiau grįžti prie jūsų pastabos. Aš suprantu, kad Kazakstano vyriausybė yra sunerimusi dėl padėties Čengčiane, bet jie nenori kalbėti apie Kazahų padėtį, kadangi Kazahų mažuma, maždaug 500 tūkstančių žmonių e, Čengčiango autonominėme regione, yra patekę labai sunkiai situaciją. Ta pati galim pasakyti apie Jugurus, bet tai prasidėjo tik tai prieš keletą mėnesių šis persekėjimas. Tai yra gana naujas dalykas, kalbant apie religinę ir etinę e, situaciją. Taigi, Kazahų vyriausybė yra tikrai labai sunkiai padėti, ji negali kritikuoti savo didžiojo kaimyno Kinijos liaudės Respublikos. Bet jeigu kalbėsime apie, su Kazakais Kazakstane, tikrai visi yra sunerime, kadangi kas šiandien yra daroma, jie primeta visišką e, kazachų e, izoliavimą Činčiango autonominėme regione, negalima jiems bendrauti su kazahais Kazahstane ir tikrai padėtis yra labai sunki, kadangi jie mato, kad jų visuomenė yra tiesiog greunama. Dėkuoju ir galiausiai suteiksiu žodį poniai Abigelvos Alier, kuri yra um, atsakinga už dvišalius santykius e, su Kinija komisijoje. Dėkuoju pirmininkė, kad sudėkite žodį, dėkui už tris pristatymus. ES vardu mes taip pat esame sunerime dėl padėties blogėjimo, žmogus teisų padėties blogėjimo Kinijoje, ypač dėl religinių ir etninių mažumų padėties. Sinčiang regione. Aš norėčiau grįžti prie klausimo, kurį uždavė ponė Ložbila, dėl politinių kalinių. Taigi ES nuolat iškelia šitą susirūpinimą, kalba apie tai su Kinijos valdžia. Žmogaus teisų dialogas 2017 m. birželį buvo proga ES e pateikti sąrašus žmonių, kurie turėtų būti nedelstant paleisti, kad jie buvo politiniai kaliniai tame sąraše. Ir taip pat e, ir mes iškeliam panašius e, nugastavimus e, susitinkant su Kinijos užsienio reikalų ministru taip pat strateginėme dialoge balandžio mėnesį 17 metais ir, kaip Sofi minėjo, kitas strateginis dialogas bus surenktas 2018 m. Liepos 1 dieną ir vėlgi šis klausimas bus darbo tvarkėje. Es neseniai išreiškė susirūpinimą ir tokia šalėme lygmenyje. Taip pat buvo paminėtos kalinių pavardės, buvo pateik, pateiktas dokumentas žmogus teisų tarybos posėdyje. Taip pat žmogus teisų atstovas, aukštasis atstovas pasisakė e, Junktinių tautų žmogus teisų tarybos sesijoje, taip pat minėjo e, pavardės ir reikalavo, kad Kinija užtikrintų e, žodžio laisvę ir kitas pagrindinės teisės. Tiek. Grazie. Grazie anche perché. Dėkuoju. Ar jūs baigėt savo pasisakymą? Taip, aš bandžiau trumpai pasisakyti. Dėkoju visiems už dalyvavimą šiame keitimėsi nuomonėmis. Manau, kad e, tai iš tikrųjų labai svarbus pasikeitimas. Todėl, kad aišku, mes e, e turime akcentuoti šią temą mūsų pakomitetyje ir turime siekti, kad ES užtikrintų savo atsakomybę santykiuose su Kinija, todėl kad e, žmogaus teisės turi būti įtvirtintos šioje plotmėje. Dėkuoju dar kartą visiems už dalyvavimą. Dabar kita posėdžio dalis, uždara posėdžio dalis ir e, joje dalyvaus jungtinių tautų generalinio sekretoriaus asmeninis įgaliotinis